Okay. Good afternoon, dear colleagues. Would you... Labadiena, gerbimi kolegos, prašau visų susėsti. Mes pradėsime užsienio reikalų komiteto posėdį. Aš turėčiau pirmiausia patvirtinti darbo atvarkės projektą. Darbo atvarkės projektas buvo visiems išplatintas. Matau, kad norinčių pasisakyti dėl darbo atvarkės projekto nėra, taigi siūlau jį patvirtinti. Uh, Vienintelis prinko pranešimas tai, kad pono pirmininko, pono Broko nebus šiame posėdė, bet jisai dalyvaus rytojaus posėdėje. Toliau 19, e, sausio 19-20 e, dienų protokolas. Jūs e, turite to protokolo kopiją, jeigu nebus jokių pastabų, jis bus patvirtintas. Toliau pereiname prie ketvirto darbo atverkės punkto, tai yra prie e, viešųjų klausimų dėl saugumo ir stabilumo artimų rytų ir Šiaurės Afrikos regione. Šis, e, da, šie klausimai yra rengiami dėl to, kad yra rengiamas pranešimas dėl saugumo grėsmių artimų rytų regione ir Šiaurės Afrikos regione. Ir mes pasikvietėme du ekspertus. Mes norėtume juos pasveikinti pas mus atvykus. Pirmiausia, tai yra deseras John Jenkins. Jis yra buvęs Junktinės karalystės ambasadorius e, Saudo Arabijoje ir šiuo metu jis yra Tarptautinio strateginių studijų instituto vykdantysis direktorius. Jis dirba Bahreinė. Ir antrasis mūsų svečias yra daktaras Gamal Abdel Gawad Sultan. Jis yra Amerikos universiteto kairė docentas. Ir mes pasikvietėme ekspertus, jie yra tikrieji šių klausimų ekspertai, jie seras Džonas Jenkinsas gyvena Manamoje, Bahreinėje ir jisai išmano regiono problemas. Artimieji rytai ir Šiaurės Afrika tai yra klausimai, kuriems kuriuose situacija sunkėja ir galima netgi kalbėti apie 30 metų karą. Tenai vyksta keli karai, kuriuose dalyvauja tiesiog ir netiesiogiai kai kurie svarbus regiono veikėjai, tai pirmiausia Saudo Arabija ir Iranas. Ir akivaizdu, kad mums visiems turėtų rūpėti stabilumas ir saugumas šiame regione. Mes norėtume pasinaudoti progą uh, ir šiandien, rengdami viešuosius e, klausimus, aptarti, kokia strategija būtų pratingiausia šiame regione ir kokį vaidmenį gali vaidinti ES plėtodama partnerystę su tomis šalimis, e, e, su kuriamis jau plėtojame santykius partnerystės pagrindu. Ir aš pirmiausia norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, tam, kad jisai pasakytų įžanginį žodį ir pateiktų klausimus mūsų ekspertams. Taigi mūsų pranešėjas Vansan Pejom, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkuoju taip pat serui Džonui Jenkinsui ir e, daktarui Soltanui. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs e, prieimėte mūsų kvietimą. Ir aš kai ką norėčiau paaiškinti, po to kolegos galės pateikti Jums klausimus. Ir mes jau e, kalbėjome apie visus šios klausimus, kai aš pirmą kartą pristatinėjau savo pranešimą. Ir aš norėčiau užduoti konkretesnius klausimus jums mums rūpiamomis temomis. Pirmiausia, aš norėčiau sužinoti, da, ką jūs manote apie diskusijas, kurios jau vyko šiame komitete dėl Europos strategijos, kokios yra stipriosios ir silpnosios tos strategijos pusės. Ir kokios strategijos reikėtų laikytis tam, kad galima būtų atkurti stabilumą šiame regione. Ir Taip pat būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertintumėt mūsų atliktą diagnostiką. Pirmininkas, prašyčiau jūsų šiek tiek palaukti, nes panašu, kad iškilo vertimo problema. Nėra vertimo į anglų kalbą. Atsiprašau, sako pirmininkas. Gal jūs galėtume tęsti ir tuomet mes galėtume patikrinti, ar yra veršima ar ne. Par rapport à ça, l'approche du rapport. Taigi pranešime aš bandau suderinti vieną vertus saugumo klausimus, ir čia aš jums užduosiu konkresnius klausimus, ir antra vertus ekonominės, socialinės ir kultūros e, aspektus. Ir mes suprantame, kad nėra lengva, takant tokį daugelįpį požiūrį, išsiaiškinti, kuriam aspektu reikėtų skirti daugiau dėmesio. Ir šiuo metu vyksta įvairios diskusijos. Šiame komitete, pavyzdžiui, svarstama apie tai, kaip galima būtų ieškoti pusiausvėras apie žmogus teisų, Europos versybių ir geostrateginės mūsų vizijos, kurios pagrindinis tikslas yra užtikrinti e, saugumą. Toliau, po to, kas įvyko Jemenė, mes matome, kad kai kas nori laikytis tokio požiūrio, kad pirmiausia, tai, tai, kas vyksta, tai yra šyitų ir sunitų e, karas. Ir kad čia Iranas ir Saudo Arabija e, vaidina svarbiausią vaidmenį. Kaip Jums atrodo, reikia iš tikrųjų, ar iš tikrųjų taip yra ir ar iš tikrųjų reikėtų viską vertinti taip? Mes taip pat e, nusprendėme pabandyti skirti daugiau dėmesio arabų valstybių lygai Kaip jums atrodo, ar galime pasitikėti e, regioninėmis e, struktūromis ir ar, reikėtų, ar galime tikėtis, kad jos bus pakankamai stiprios? Mes matome, kad, netruk, kad bandoma susidarti dėl Irano branduolinės programos, kalbame apie susitarimą. Ir kaip jums atrodo, ar tas susitarimas galėtų pakeisti, ir jeigu taip, tai kaip stabilumą regione? Ir ko jūs tikitės iš šio susitarimo? Ir baigdamas, Jei mes kalbėsime dabar konkrečiau, tai čia noriu pasakyti, kad mes manome, kad Sirijoje šiuo metu negalima kalbėti apie sprendimą, kurį, kuriame dalyvautų Basaras Asadas. Ką Jūs apie tai manote? Toliau saugumas ir apie tai kalbama keliose valstybėse narėse. Kam Jums atrodo, ar galima būtų išvengti platesnės karinės intervencijos Libijoje, nes mes žinome, kad situacija ten nepaprastai pablogėjo. Taigi, keli klausimai ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite pateikti savo nuomonę apie mano minėtos klausimus ir kad galbūt taip mes galėtume e, giliau ir plačiau aptarti visus šios klausimus savo komitete. Dėkoju ponui Pijonui ir dabar sutikiu žodį serui Džonui Jenkinsui. Norėčiau paprašyti kalbėti neilgiau nei 10 ar 12 minučių, tam, kad mes pato galėtume visus tos klausimus aptarti su komiteto nariais. Prašau. Labai ačiū. Pirmininkė, labai suvokiu, kad laikas tikrai ribotas ir be abejo klausimai yra nepaprastai sudėtingi, jeigu įsiklausydami į tą diskusiją tiek praktikų akimis, tiek komentatorių akimis, iš tikrųjų labai daug skirtingų nuomonių dėl to, kas vyksta ir ką reikėtų daryti. Labai trumpai kalbėsiu apie kokius penkis, šešis pagrindinius klausimus ir norėčiau pradėti nuo e, dabartinės būklės apžvalgos atimos rytuose. Pirmiausiai pamėginsiu apžvelgti, kaip iš Rejado perspektyvos atrodo esama situacija. Jeigu jūs esate Rejade ir žiūrite į padėtį matomuose rytuose, tai matote regioną, kur kyla išorinės grėsmės jūsų nacionaliniam stabilumui ir taip pat e, saugumui bei stabilumui platesnėme regione apmančia, apmančiame Persų įlankos rajoną. Ir tie pokyčiai, tas grėsmės yra be ne aštriausios e, palygintinos su 70-mečiu, o galbūt net ir iš viso istoriškai nuo to, kada suformavo dabartinė e, politinė struktūra atimuose rytuose. E, iš tikrųjų, 70-metyje susikūrė tam tikra struktūra, kur e, kyla tam tikra konfrontacija tarp valstybių ir tarp tam tikrų religinių stovyklų. Tai yra, buvo pirmiausiai prieš pastatyta radikali religinė e, pozicija, e, islamistų pozicija ir tam tikra kraštinė kairioji reformistų pozicija Taip pat 70-mečio e, pabaigoje pagrindinė konfrontacija buvo tarp Saudo Arabijos ir e, Egipto po Arabų Izraelio karo ir e, taip pat Jemeno konflikto. Tačiau ko tada nebuvo tose konfliktuose, tai nefiguravo Dievo klausimas. Dabargi mes matome, kad konfliktas įgauna vis labiau religinį pobūdį kur dalyvauja jau ne tiek atskiros valstybės, bet veikiau tam tikri nevalstybinio ligmens veikėjai. Ir čia reikėtų pakalbėti apie e, tam tikrą sektiškumą atimuose rytuose ypatingai. Sunitų sektaškumas, ko gero, laikomas viena iš šio konflikto šaknų, bet aš su to nesutikčiau. Mano akimis, dauguma šių konfliktų vis tik tai susiję su tam tikra kova dėl įtakos, kai kuriais atvejais dėl išteklių, kai kuriais atvejais E, taip pat e, galima tai sėti ir su atskirų valstybių interesais. E, Jungtiniai Arabų Emiratai, pavyzdžiui, būtų vienas iš tokių pavyzdžių. Sektariškumas, nors žmonės daug kalba apie šį reiškinį artimuose rytuose ir mm, galima būtų pasakyti, kad Anksčiau turbūt netaip jau lengva buvo atskirti tas e, atskiras islamo pakraipas, sunitus ir šytus. Aš nelabai sutinku su šito teiginiu, bet reikėtų galbūt e, pamėginti įvertinti, kas pasikeitė žmonėms, kurie e, priskiria save vienai ar kitai e, islamistų pakraipai, šintams ar sunitams. E, situacija labai pasikeitė po islamo revoliucijos e, Irane 1979 metais. Nors Iranas mėgino save pristatyti kaip tam tikrais e, lyderiais islam pasaulyje, tačiau mm, be abejo ne viską galima sieti vien tik tai su tam tikromis islamo sektomis. E, be abejo, Persų įlankos regione jau senokai stebime įvairius neramumus ir tam tikras įtampas susijusios su tam tikromis sektomis. Istorija šitų sektų prieštaravimų yra labai sena. E, pavyzdžiui, net toks netolerantiškas salafizmas buvo neprimtinas daugelį e, kitų artimų rytų valstybių. Ir Čia mes kalbame ne apie kažkokią tai konfesiją ar sektą, čia mes kalbame daugiau apie pačią praktiką. Tačiau dėl ko dabar tas sektiškumas e, įgyjo tokį svorį? To, kad tai labai stipri mobilizuojant jėgą. Jeigu norite e, sutelkti jėgas tam tikrai grupiai, politiniai grupiai, e, tam tikrai e, sektai palaikyti, tas sektiškumas, ko gero, yra be ne vienas tokių tvirčiausių vieninčių e, faktorių. Ir tai ypatingai stebima Irake. Ir iš tikrųjų sunku dabar e, pervertinti tai, kas vyksta tiek Irake, tiek apskritai Persų jūros, per e, Persų įlankos e, lyginę. E, visa tai susiję su tam tikrų nevalstybinio ligmens veikėjų trintimi, santykiais. E, šitie konfliktai peržengia valstybių ribas. Ir čia galėčiau perėti prie šiosios e, temos, kur yra arabų pavasario pasiekmes. Aš pats buvau Bagdade tuo metu, kai prasidėjo tas arabų pavasaris, toliau nukeliavau 2011 metais į Libiją ir viską mačiau savo akim, betarpiškai, labai iš artim. Ir mes, manau, iki šiol nesuprantame, kas įvyko 2010-2013 metais. Bet vienas iš e, dalykų, kurios galima drąsiai teikti, tai būtų būtent tų revoliucijų ar sukilimų poveikis, kad ir kaip jas vadintumėm. Visą tai labai susiję su politinė tam tikros valstybės ideologija. <clears throat> Pavyzdžiui, Irake situacija buvo vienokia, kadangi mm, valdas Sadamo Huseinui pasaulietiškas valdymas iš esmės ten stvirtino. Tuo tarpu kitose valstybės situacija kitokia. E, Tunise mes matėme tam tikrą pusiausvyrą, kadangi Tunisas iš tikrųjų viena iš nedaugelio atimūrytų valstybių, kuriame matome gana tvirtą nevyriausybinių veikėjų tinklą, tokių kaip profsąjungos, taip pat e, pakankamai išsilavinęs e, moterų elitas, teisininkų, socialinių darbuotojų tinklas. Taigi, Tunisas yra ko gero e, iš tikrųjų išimtis atimos srityse. Toliau E, daug kalbama apie politinį islamizmą, e, kalbama buvo apie musulmonų brolyje, kuri dalyvavo revoliucijoje Egipte ir kai mūsų vyriausybė buvo nuversta 2013 metais vėlgi, sakė, e, tam tikri įvykiai ir ką galima būtų pasakyti apie įvykius Egipte, musulmonų brolyje. Nors 2011 metais buvo kaip ir laikoma, kad jie modernizavosi, tapo demokratiška organizacija, tačiau paaiškėjo, kad iš tikrųjų taip nevyko. Tačiau taip pat per pasus keturis metus mes stebėjome iškylant e, įvairių formų salafizmo judėjimus. kurie daugeliu atveju e, siejosi arba turėjo tam tikrų sąsajų su, su mm, islamo brolyjos e, veikla. Na, ir mm, įvykiai Šiaurės Afrikoje yra turbūt vėliausi pavyzdžiai, bet tik tai vieni iš keleto pavyzdžių. E, iš tikrųjų, politinis islamas plinta šiame regione ir be abejo Tokiu būdu be abejo kyla klausimų, kiek teisėtas yra regiono vyriausybės, kokia įtaka ir panašiai. Toliau būtų galima be abejo pakalbėti apie Irano vaidmenį ir po savo revoliucijos 79 metais iraniečiai iš tikrųjų siekia pasinaudoti savo padėtimi ir tą paramą, kurios jie sulaukė. E, iš tam tikrų e, mažumų grupių sunitų dominavimuose valstybėse. E, e, tokiu būdu jie kaip ir argumentavo, kad reikia ginti revoliucijos laimėjimus Irane. Ir mes matėme tam tikrus poslinkius Bahreinė, taip pat tam tikrų mastų Jemenė. Ir šis elementas susijęs su Irano išorės politika. Mano požiūriu, iš tikrųjų kelia nerima regiono valstybėms, galbūt net ne tiek potenciali brandolinė Irano grėsmė. Jinai jau turbūt savaime tapo kaip ir vienu iš Irano keliamos grėsmės elementų, suvokiamų elementų. Tačiau pirmiausiai šios valstybės išvelgia grėsmę, kad E, galimas tam tikras atsivertimas jų pačių teritorijose gyvenančiose bendruomenėse, e, ypatingai ten, kur yra paplisios e, šytų mažumos ir mes matome, kokį įtaką iš tikrųjų Iranas turi tiek Sirijoje, tiek Irake, taip pat jie turi sąsajų su Hezbollah. Be abejo, galima būtų ginčytis, kiek svarus tas vaidmuo, bet po įvykių Jemene mes matome, kad grėsmė jau yra ne tik tai materialinio požiūrio, bet tai materialinio pobūdžio, bet tai ir platesnė. Ir vėlgi, e, ką tai reiškia mums? Na, kažkas tai man taikliai pasakė, kad jūs galite pamiršti atimos rytus, bet atiminiai rytai mūsų nepamirš ir jie mūsų nepaliks ramybė. Taigi, kai kalbame apie mm, galima islamo valstybės e, vaidmenį įvairiuose konfliktuose, kuriuose jie dalyvauja, taip pat e, tai, kaip sėkmingai jie sugeba skleisti savo idėjas kitose regionuose, ne tik tai atimuose rytuose, bet taip pat ir e, Šiaurės Afrikoje. E, paskutinis pasiekimas būtų Libija, taip pat Siono regione. Kai kalbame apie tuos ideologinius iššūkius, ne tik tai um, atimų ir rytų lyginių, bet galų galėjau ir tam tikrą įtaką Europos erdvėje, ehm, kadangi mes ir Europoje pastaruoju metu stebėjome tam tikrą radikalizavimas, nemažai Europos piliečių išvyko kovoti Sirijoje ir Irake, prisijungė prie islamo valstybės ir tai be abejo kelia daug problemų vidaus saugumo klausimais. Ehm, na ir be abejo, islamo valstybės veikla daro tam tikrą įtaką ir ekonominiam e, gyvenimui. E, be abejo, buvo kalbama daug apie tai, kad visi šitie konfliktai susiję su nafta. Taip iš tikrųjų nėra, bet be abejo, nafta irgi vaidina tam tikrą vaidmenį ir dėl visų šitų priežasčių be abejo stabilumas ir taika artimuose rytuose Europai turi rūpėti. Europos vaidmuo. Jeigu apžvelgtumėm regiono valstybės, e, na, Pirmiausia, iš tikrųjų, reikėtų kalbėti apie nacionalinį saugumą. Jie visi gyvena dabar tam tikros baimės atmosferoje. E, e, e, Stebime savotišką metastazę, savotišką plitimą visų šitų e, konfliktų neramumų ir jie norėtų jaustis nepalikti, nepleisti pasaulio. Na ir labai svarbu, kad e, e, daugelis valstybių, jungtinės valstijos, taip pat ir Mes iš tikrųjų e, esame pratę turėti reikalų su būtent valstybinėmis struktūromis, tačiau šiuo atveju kalbame būtent apie nevalstybinius judėjimus, nevalstybinės konflikto šalis ir panašiai. Ir labai e, svarbu suprasti, kad e, šiuo atveju dėl pačios konfliktų prigimties mes negalime apsiriboti arba tų konfliktų apriboti tam tikros valstybės teritoriją. Kalbame apie platesnį regioną. Ir be abejo, mes turime tradicinius ryšius su atimų rytų valstybėmis, tačiau prireiks daug kantrybės ir ilgalaikio darbo. Ačiū, ačiū, kad išlaikėte laiko ribas, ačiū taip pat, kad labai aiškiai apibūdinote palistas klausimus. Dabar suteiksiu žodį profesoriui Soltė. Uh, thank you for the opportunity. To... Ačiū už galimybę susitikti su jumis ir taip pat norėčiau pasveikinti, padėkoti tiems, kurie parengė pranešimą, kuris yra pakankamai įtikinantis ir kuriame atsižvelgi, ats, atspindėti labai svarbus klausimai kurie padeda, suteikia papildomas informacijos apie situaciją artimuosiuose rytuose. Aš savo pranešime pratęsiu tas mintis, kurias išsakė kolega Jenkins. Reikėtų prisiminti, kad dabartinė situacija susidarė dėl įvairių susipynusių konfliktų kyla ne vienas konfliktas, bet jų yra daug vykstančių vienu metu ir darančių poveikių įvykių raidai visame e, e, regione. Visų pirma, e, yra pastebimas konfliktas arba sandūra tarp religinių judėjimų ir vyriausybinių, valstybinių pozicijų. Iš tikrųjų, tarp religijos ir e, sekularizuotų valstybės struktūrų yra pastebimas konfliktas. Kita vertus vyksta demokratinės reformas po ilgus metus vyravusių režimų, jos pradėjo vykti nepakankamai nuosekliai po arabų pavasario, Tačiau, kaip ten bebūtų, tos reformos bus tęsiamos ir artimiausių metų ir darys įtaką politiniams įvykiams visame regione. Taip pat pastebimas kitas konfliktas tarp nacionalinių jėgų, kurios tiesiog nori pažeisti arba pakeisti nacionalinės valstybės sistemą. Taip pat yra ir tokių jėgų, kurios būtų pavadintinos supranacionalistinėmis, kurios norėtų pakeisti tam tikrą valstybių sandarą regione. Todėl kai kurios valstybės kovoja dėl savo kaip valstybės identiteto ir kyla e, problemų dėl to, kaip teisingai paskirstyti e, E, valstybės valdžią tarp atskirų e, valstybės e, jėgų ir tarp atskirų valstybių visame regione. Taigi vyksta procesai, kurie gali pakeisti regioną ir pasukti jį kita linkme vyksta šiais klausimais įvairių kontroversiškų diskusijų, kurios kelia pankamai didelių iššūkių. Taigi situacija nėra tokia paprasta, kaip kartais yra e, kalbama abstrakčiuose apžvalgose. Regione susipina labai daug niuansų, faktorių ir nelengva politikams priimti vieną ar kitą sprendimą, nuspręsti, kokių veiksmų reikėtų imtis. Aš kalbėjau apie tai, kad sekularizuotos e, jėgos regione stiprėja, tačiau reikėtų pažvelgti apie į, į tą procesą, galvojant, koks yra religijos vaidmuo visuomenėje apskritai ir ar galima tą vaidmenį visiškai eliminuoti iš visuomenės, iš valstybės gyvenimu. Taigi sekularizmo apibrėžimas yra labai svarbus ir specifiškai supran, suprastinas šiame regione negu vakaruose. Yra tokių jėgų, kurios reikalauja uh, demokratinių pokyčių, tačiau atsižvelgiant į pastarųjų ketverių metų patyrimą, reikėtų pasakyti, kad tie, kurie reikalauja daugiau demokratijos, yra tikrieji demokratai ir žmogaus teisų gynėjai. Jų argumentai tiesiog yra pretekstas išnaudoti autoritarinių režimų silpnasias pusės kadangi kovoti už demokratiją ir žmogaus teisės toms jėgoms nėra suteikta labai aiškių įgaliojimų. Tai čia tas, kas kalba apie demokratiją žmogaus teisės, nebūtinai yra tas tikrasis demokratinių teisų gynėjas ir svarstant šį klausimą susidurime su įvairiais e, prieštara. Be to, nacionalinis jėgos dažniausiai išryškina regionalinėme kontekste stiprios nacionalinės valstybės vaidmenį ir tos nacionalistinės jėgos stiprina ir supranacionalistinės tendencijas, kurios verčia galvoti apie e, platesnio virš nacionalinio lygio darinius. Todėl yra kalbama apie pan nacionalizmą ir e, e, regiono stiprinimą. Revizionizmas ir dabartinės statusas, statuso išsaugojimas. Revizionizmas visuomet yra susijęs su naujai atsirandančiomis politinėmis jėgomis, tačiau revizionizmas nebūtinai reikalauja daugiau liberalizmų, daugiau teisių, tiesiog sutelkė dėmesį į sektorinių ypatumų išryškinimą. Taigi socialiniai poreikiai e, yra apibendrinami siekiant politinės įtakos, tačiau ta e, įtaka dažnai yra nukreipta prieš konkrečias religijas ir konkrečius sektorius. Dėl krizės. Krizė iš tikrųjų įvyko dėl to, kad ilgą laiką buvo e, neatsižvelgiama į tai, kas iš tikrųjų sudaro tvarę valstybę, kas užtikrina tvarumą visame regione. Todėl reikėtų pasakyti, kad trūksta trijų pamatinių dalykų, kurie atspindi kodėl įvyko krizė šiame regione, kadangi nėra. Uh, Citizenry, uh, there is another app. Yra suburiančio faktoriaus uh, valstybėse ir taip pat nėra pakankamai iškristalizuota valstybių, šio regiono valstybių tapatybė. Šitie klausimai aptarinėjimai jau uh, ilgai ir dabar pribrendo konfliktų metas, kai šitos problemos paštrėja. Be to, nėra aiškios regionės sistemos ir jos supratimo. Yra tam tikros vieniančios sistemos, tačiau suvernios valstybės valdymo ir valstybių vienijančio principo e, šiame regione pasigendama. Mm, pagrindinis vieninis faktorius yra antiimperializmas, tai yra siekis neįsitraukti į bendrus integracijos tikslus ir taip toliau. procesas, kuris vyksta artimuosiuose rytuose, galėtų būti įvardintas kaip e, prieštaringas procesas, kuriame įvairios suinteresuotos šalis bando pakeisti nusistovėjusią tvarką artimuosiuose rytuose. Koks ES vaidmuo šiame kontekste? Europai kyla didžiulis iššūkis. Iššūkis atsižvelgti į regione vykstančius regionus, tuo labiau, kad Europa yra sukūrusi tam tikras vertybės, tam tikrą požiūrį e, suformulavo politinę valstybės sampratą ir tie visi aspektai yra labai svarbus kaip pavyzdys, turint omenyje artimųjų rytų regione vykstančiams procesams. Skaitydamas ataskaitą aš matau, kad reiškiamas e, nusivylimas dabartinė ES vykdoma šiame regione politika. Aš pritariu tokiam vertinimui, kadangi įvykių raida nepakankamai atsispindi ES veiksmuose. Galvojant apie naują, naują regiono sąrangą, reikėtų pasakyti, kad tas procesas užtruks pakankamai ilgai ir todėl teks su tokia sudėtinga situacija taikstis daug metų, o ES išliks iššūkis surasti būdą, kaip nukreipti šituos procesus, kad jie vyktų restruktūrizacijos dvasia. Todėl labai svarbu artimuosiuose rytuose ne tik tai skatinti atitinkamą raidą konkrečia valstybėse, o iš ES pusės Taip pat reikėtų rasti paskatų, kad tie procesai nebūtų nerealūs ir neįgyvendinami. Taigi regionas yra labai skirtingas, įvairus, jame yra pakankamai daug specifikos ir todėl jam ES negali taikyti E, e, politikos, kuri būtų sukurta pagal vieną pavyzdį. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į skirtumą tarp Šiaurės Afrikos ir artimųjų rytų, kadangi Šiaurės Afrikoje vykstančių procesų dinamika skiriasi nuo artimųjų rytų. dabartinė artimųjų rytų regiono krizė parodo, kad va, artimuose rytuose e, normaliai įprastai funkcionuojanti valstybė nėra savaime suprantamas dalykas ir todėl šiame regione reikia skirti e, paramą, kad tos dabartinės esančios ir sėkmingiau ar nesėkmingiau, sėkmingiau veikiančios valstybės būtų sustiprinantos ir galėtų atremti labai didelį nestabilumą keliančių jėgų spaudimą. Pavyzdžiui, pokyčiai Tunise yra labai geras pavyzdys, kurį galima perkelti į kitas valstybės. Tuniso uh, raida galėtų būti pavyzdžių kitoms regiono valstybėms. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad ES turėtų suformuluoti aiškę poziciją įvertinant sekularistinės ir reguliar e, ir religinės e, politinės jėgas, kadangi ilgalaikėje perspektyvoje teks su šiomis jėgomis ES vienaip ar kitaip taikstytis. Ir tai reiškia, kad ES turėtų patikslinti savo tikslus kurie yra formuluojami skatinant demokratiją ir demokratiją ir žmogaus teisės, įvertinant, kad šiame regione vyksta labai sudėtingi procesai. Dėkuoju ponui Soltanui ir dabar suteiksiu žodį mūsų šešėlėms pranešėjams. Kas norėtų pasisakyti, aš matau, kad sekundėlė. AKR e šešėlinės pranešėjas, ponas Belder, paprašė žodžio. Prašau. Ačiū, ponė pirminkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Dėkoju mūsų svečiams už labai įdomias prezentacijas. Mano klausimas yra toks. Ar galima kalbėti apie brandolinį susitarimą? Nes tai, kas įvyko, vertinama yra įvairiai. Ir iš esmės mano klausimas yra toks. Mes atsiminame, kad 2013 metais dėrybos dėl brandulinės programos buvo atsietos nuo, nuo įvykių regione. Ir jei mes galvojame apie tai, kas vyksta Arabijos pasaulyje vargu ar galima būtų atsijėti brandulinę programą nuo kitų įvykių. Juk viskas yra tarpusavį susiję. Pavyzdžiui, trys valstybės narės dalyvavo dėrybose. Tiesiogiai. Ir gal Europa labai rizikuoja. Nes diskusijos dėl brandulinės programos. Vienaip ir, ar kitaip paveiks padėti regione, nes Iranas šiuo metu siekia užimti vadovaujančią padėtį regione. Ar jums netrodo, tas susitarimas gali pakengti stabilumui regione? Nemažai norinčių pasisakyti, todėl prašau kalbėti ne ilgiau po, nei po pusantros minutės, nes mes norėsime po to suteikti galimybę dar mūsų svečiams atsakyti jūsų klausimus ir mūsų pranešėjai patos reaguoti tai, ką jie pasakė. Pone Bautman. Bautman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai ir mūsų svečiams. Ponas Soltonas labai įdomiai kalbėjo ir jis paminėjo vieną dalyką, kuris mano galva gali suteikti mums minčių apie tolesnę mūsų darbų kryptį. Šiame regione yra daug įvairių konfliktų. Pirmiausia, Izraelio ir Palestinos konfliktas. Jis jau turi seną istoriją. Ir vienai per kitaip šį kyla klausimas, O kaip dar galima būtų bandyti spręsti tą konfliktą? Kokį dar kitą vaidmenį galėtų suvaidinti ES? Kitas klausimas yra susijęs su pranešimu. Kaip ES valstybės turėtų reaguoti į tai, kad jų piliečiai, labai, dažnai labai jauni žmonės, vyksta į artimų rytų regioną ir tenai užsijima teroristinė veikla. Netgi nukapojo galvas savo uh, tautiečiams. Kaip ES galėtų reaguoti į tokius veiksmus? Koks galėtų būti bendras mūsų požiūris? Ponas Kūza Permui. Ačiū, ponė pirminkė. Na, viena vertus, mūsų svečių pasisakymai buvo nepaprastai įdomus, bet e, man atrodo, kad yra dar vienas svarbus dalykas, apie kurį niekas nekalbėjo. Niekas, pavyzdžiui, neminėjo to, kad kokį vaidmenį vaidina Irakas, nes iš esmės dabar žemėlapis visiškai pasikeitė. Aš lankiausi šioje šalyje su kitais šešinės pranešėjais ir mes stebėjome, kaip e, kyla Iranas, kaip stiprėjo jo vaidmuo. Niekas taip pat nekalbėjo ir dem, apie demokratiją ir žmogaus teisės, ypač tai būtų aktualum mūsų santykiuose su Saudo Arabija. Visiškai ne, neseniai tenai buvo įvykdyta mirties bausmė moteriai, kuri buvo apkaltinta raganystę. Raganavimu. Ir žinome, kad Saudo Arabija taip pat skiria nemenka finansavimą įvariems e, įvairiems islamo šventikams. Ir įdomu būtų sužinoti, ką apie tai mano mūsų svečiai. Toliau pranešimas. Mes iš tikrųjų jau svarstėme tą pranešimą, bet e, negalvojame tuomet apie tai, kas vyksta Sirijoje. Ir negalvojame apie tai, koks galėtų būti sustrimas dėl paliaubų. Ir būtų įdomu sužinoti, ką Jūs apie tai manote. Dėkuoju, ponui Kauzo. Ponas Smith iš Žaliųjų frakcijos. Prašau. Ačiū, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už labai aiškias prezentacijas, už labai gerą analizę. Ir kalbėdamas e, apie mūsų komiteto perspektyvą, galėčiau pasakyti, kad mūsų labiausiai rūpėtų pakalbėti apie tai, kokį vaidmenį galėtų vaidinti ES šiame regione, užtikrindama saugumą. Ir norėčiau kreiptis į e, mūsų e, svečius. Kaip šiam regione suvokiamos ES valstybės ir pati ES? ką Europos, ką, atsiprašau, regiono žmonės, o ne režimai mano apie Europos Sąjungą. Ir ar netrodo jiems, kad mes e, šiek tiek prisidedame prie to, kad yra slopinama demokratija, pažeidinėjama žmogaus teisės, nes e, aš matau, kad e, kartais dėl mūsų veik, veik, veiksmų arba tiksliau dėl mūsų neveikimo, neveiklos Bahreinė šiuo metu blogėja situacija. Ir aš manau, kad ES galėtų iš tikrųjų parengti ir, ir pilietinę visuomenę, ir žmogus teisų gynėjus, ir net žurnalistus, užtikrindama jų nepriklausomumą ir laisvę. Man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs pakomentuotumėt, kaip ES konkrečiai galėtų stiprinti pilietinę visuomenę, nes mes matome, kad Tunise, pavyzdžiui, Būtent dėl pilietinės visuomenės buvo atkurtas stabilumas. Ir kai kuriuose kitose regiono valstybėse mes tikrai dirbame nepakankamai aktyviai. Kaip Jūs galvojate, mes galėtume stiprinti regiono valstybių žmonės, o ne režimus? Toliau ponas Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų pasisakymus. Aš manau, kad iš tikrųjų mes neturime bendros regioninės strategijos. Nežinome iš tikrųjų, kaip reikėtų elgtis su uh, Persų įlankos valstybėmis. Be to, aš manau, kad be abejo, kiekvienos šalies situaciją reikia vertinti atskirai. Bet kalbėkime atvirai ar ES galėtų realiai kovoti su kariniu uh, islamu. Nes aš manau, kad mums reikėtų laikytis atveresnio, labiau integracinio požiūrio į šią problemą. Nes mes jau rėmėme partijos, kurios po to paaiškėjo, nebuvo visiškai tokios, kokios jums, mums atrodė. Ir aš manau, kad mes negalime remti vienos kokios nors grupės ir visiškai ignoruoti kitas grupės, nes tai sugriauna bendrą pusiausvyrą. Jei pažvelgsite, pavyzdžiui, į Tunisą, pamatysite, kad tenai atrodytų viskas klostosi sėkmingai ir tai nėra atsitiktinumas, tai neįvyko e, savaime. Politinį islamą e, išpažįstantis politikai aktyviai dalyvavo atkuriant stabilumą. Dėkuoju toliau ponas Panceri. Ačiū. Konfliktų švelninimas, konfliktų padarinių švelninimas. Tai be abejo yra labai garbingas tikslas. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Gal mes turėtume savęs paklausti, ar nereikėtų mums vadovautis real politik argumentais? Pažvelkite, pavyzdžiui, tai, kas vyksta Sirijoje. Koks yra Bašaro Alesado vaidmuo? ir ar galima pateisinti jo veiksmus ar ne. Jau žinome, kad iki birželio pabaigos ketinama baigti renkti susitarimą su Iranu. Ir ar tas susitarimas iš tikrųjų yra reikalingas, ypač jeigu atsižvelgsime į jėgų pusiausvyrą regione, regione ir apie būtinybę užtikrinti įvairių šalių pusiausvyrą. Mano antras klausimas yra susijęs su Tunisu. Aš nesu tikras, kad Tuniso pavyzdį galima būtų pakartoti kitur, kad galima būtų pritaikyti kitur. Ir nu, būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote. Nes iš esmės tai, kas įvyko Tunise, e, yra sėkmės istorija. Ir gal ir galima būtų daugiau dėmesio skirti šiai šaliai. Ir trečias klausimas. Aš manau, kad mes turėtume siekti pusiausvės tarp saugumo politikos ir žmogaus teisų. Nes saugumas yra vienas dalykas, jis be abejo yra labai svarbus, bet aš manau, kad ir žmogaus teisės yra nemažiau ne svarbios. Pane Fatiga. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už e, puikius pasisakymus. Ir mano klausimas yra skirtas e, abiems svečiams. Atsižvelgdami tai, kad netrukus bus baigtas pasiektas susitarimas su Iranu, ar galima būtų įvertinti šio susitarimo e, geopolitinės pasiekmes situacijai regione? Taip, iš tikrųjų, Izraelio pozicija tai yra aiškiai, tai- bet ne tik ji kelia e, nerimą. Ir vienas imamas ir taip pat yra pasisakęs apie tą susitarimą. Ir panašu, kad šis susitarimas sustiprins Irano padėtį regione. Ką Jūs apie tai manote? Ponas Nart. Ačiū pirmininkė. Panašu, kad mes norime tikėti tuo, kas mums patinka ir visiškai ignoruojame tai, kas vyksta regione. Pažvelkite, pavyzdžiui, tai, kas vyksta Sirijoje. Patėtis Sirijoje gal man nepatinka, bet yra taip, kaip yra. Ir Asado režimas e, vis dar yra valdžioje. Ir toje teritorijoje veikia daug įvairių jėgų. Tai yra ir revoliucinės pajėgos, ir islamistai, kurie bendradarbiauja su Al-Nusra. O Al-Nusra, kaip žinia, e, yra Al-Qaidos padalinys. Patinka mums tai ir nepatinka, štai tokia yra realybė. Ir egzistuoja ir nacionalinės opozicijos pajėgos, bet iš esmės jie kontroliuoja tik, tik tai į Amal Jarus frontą. Ir vėlgi, mums tai gali nepatikti, bet taip yra. Ir ar galima de, demokratiškai viską įspręsti Sirijoje? Nežinau, nes tai tikrai bus sunku, gal net ir neįmanoma. Ir, ir Libijoje situacija taip pat yra panaši. Toje teritorijoje šiuo metu vyksta ir priekyba ir ginklais, ir uh, kitais dalykais. Uh, Ten veikia daug įvairių jėgų. Khalifa Hafta, pavyzdžiui, vadovaujamos pajėgos ir jos yra nepaprastai svarbios. Jos yra labai galingos, galingesnės nei vyriausybės e, pajėgos. O konfliktas e, su Palestina. Čia turime Oslo susitrimus ir dviejų valstybių galimą sprendimą, bet vėlgi jis nėra gyvendintas. Taigi, ką ES daro, daro, turėdama didžiulį ekonominį ir finansinį potencialą? Nes panašu, kad tik tai e, Anglija ir Prancūzija e, lemia mūsų poziciją. Ponas Schaffhauser, ponė pirmininkė, jeigu mes norime uh, kažką pasiekti, aš manau, kad mums reikėtų gerai vertinti dabartinę padėtį ir taip pat labai atsargiai viską pasverti. Gerai viską uh, suvokti tik dabartinę situaciją reiškia kad reikia viską pažvelgti arabų akimis ir reikia surasti pusiausvirą, kuri nėra susijusi su arabų pavasariu nes su tuo, kas vyksta Egipte ir, pavyzdžiui, ir Tunise, ar tenai, ar ką atnešė a, arabų pavasaris. Pažiūrėkite, kas vyksta Libijoje, Sirijoje. Nepamirškime taip pat ir Turkijos, ir Saudo Arabijos, ir to, kas, kad tos šalis dalyvauja visuose tose konfliktuose. Bet aš manau, kad mums reikėtų turėti pakankamai drąsos tam, kad mes pripažintume, kad uh, pasaulietiškos e, e, vyriausybės gal ne visuomet atitinka mūsų demokratijos kriterijus, bet jie bent jau palaikė taiką. Ar yra e, būtina bendradarbiauti su, ir dėrėtis su religiminės mažumomis siekiant taikos? Aš manau, kad mes labai dažnai pamirštame apie visus šios klausimus, kalbame tam tikromis formulėmis ir tikrai mane nuvylė tai, aš, ką aš išgirdau. Dėkuoju toliau, ponia Gomeš. Ponas ambasadorius, ponas Jenkinsas kalbėjo apie Rijado perspektyvą. Na, aš galiu pasakyti, kad nemažai e, arabų pasaulio sostinių ir žmonių mano, kad būtent dėl Rijado pozicijos ir atsirado labai daug problemų. Nes 2001-2002 metais Džakartoje labai daug musulmonų religinių vadovų pasakė, kad problemos kilo būtent dėl Rijado, dėl to, kad, kad Saudo Arabija finansavo Al-Qaidą. Taigi, tai pavyko dėl to, tos santvarkos, kurį valdo riede. Taigi aš norėčiau dabar jūsų paklausti, ar jūs matote Europą ir kaip jums atrodo, ar Europa prisideda prie situacijos sprendimo? Aš matau, mačiau, kad 2006 metais Europa buvo susiskandžiusi dėl to, kaip reikėtų elgtis su Bagdadu. Taip pat neturime nei bendros pozicijos, nei dėl Sirijos, nei dėl to, kaip reikėtų paremti kurdus kovojant su Daešu. Uh, Nežinome taip pat ir kaip elgtis su Libija. Ir taip, iš tikrųjų, tai nėra religinis konfliktas, nes na, Kataras ir Turkija veikia, yra e, ir Egiptas, ir Saudo Arabija, iš kitos pusės, tai ir čia kalbame apie sunitus ir šeitus. Taigi, kaip jums atrodo, ar Europa prisideda prie problemos sprendimo, ar kaip tik prisideda e, prie pačios problemos esmės? Ir Kaip Jums atrodo, ar Europa prisideda prie pasitikėjimo stiprinimo, paremdama susitarimą su Iranu? Ar tai tikrai sustiprins Irano ir Saudo Arabijos pasitikėjimą? Taigi, ar Europa realiai gali prisidėti prie problemų sprendimo šiame regione ir daryti tai pagal mūsų uh, ambicijų lygį? Ačiū poniai Gomes, ponas Bašir. Dėkoju. Pirminė, norėčiau padėkoti pan Ženkels ir daktarui Jamal už jų puikius pranešimus. Na, man visą laiką užkliuvo vienas žodis, kuris kartojasi, tai yra frustracija. Buvo pasakyta, kad mūsų jaunuolių nemažai vyksta į atimosius rytus ir dalyvauja Daš arba Islamo valstybės judėjime. Uh, jų nusikaltimuose. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikėtų turbūt e, kalbėti apie tą naują riziką e, dėrybų su Iranu kontekste. Ir aš manau, kad kalbant apie tokius įtartinius klausimus, kaip, e, sakykime, mūsų intervencija yra kiek 2003 metais, kada E, nebuvo rasta jokių masinio naikinimo ginklų, toliau mes vėlgi prieš keliolika metų įsivežėme į Afganistaną kovodami su Talibanu, tačiau prabėgus keliolikai metų vos sugebėjome iš ten pasitraukti. Taigi aš sakyčiau, kad iš tikrųjų reikėtų kalbėti daugiau ne apie kažkokią tai karinę intervenciją, bet daugiau apie darbą, bendradarbiavimą su šitomis valstybėmis, kad e, pašalintumėm jų susierzinimą. E, Taip, reikėtų kalbėti apie daugiau demokratijos, apie žmogaus teisų sustiprinimą šiuose šalise. E, nemanau, kad Europa galėtų tiesiog nusisukti nuo šių valstybių, nuo šių šalių, nuo šių tautų ir toliau kritikuoti juos. Mes turime laikyti juos savo kaimynais, dirbti su jais ir prisidėti prie to, kad e, jų visuomenė geriau atstovautų um, jų liaučiai kurie paskiau mm, ilgai tiesiog e, susierzina, frustruoja ir tada įmasi įvairiausių radikalių priemonių, taip pat nukreipdami savo įtužį ir prieš vakarus. Ačiū. Panu Basir. Panas. Ham. E, ačiū. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti mūsų svečiams už pasisakymus. Ir be abejo reikėtų pasakyti, kad mes norėtume matyti daugiau stabilumo pasaulyje, ypač apimuose rytuose, kur iš tikrųjų daug dalykų yra neįspręstų Tačiau taip pat turėtumėm pasimokyti iš praeities įvykių ir neturėtumėm daryti tų pačių klaidų. Čia aš daugiausiai kalbu apie tai, kad reikia pirmiausiai e, e, saugoti žmogaus teisės ir daugiau demokratijos. Neturėtumėm e, šių vertybių paukoti tiesiog tam, kad būtų užtikrinta daugiau stabilumo. Ir kitas dar komentaras, kad nors e, iš tikrųjų visame regione plinta sektarinis konfliktas, tačiau reikėtų nepamiršti, kad e, to šaknis yra tik tam tikras politinės nesutarimas, politinės klausimas ir e, sektų klausimas yra tik tai įrankis, kuriuo manipuliuoja įvairios valstybės, tenkdamosi patenkinti savo ambicijas. Ir aš tikčiau su e, panu Sultan, e, kada jisai kalbėjo apie e, mūsų politiką. Iš tikrųjų, sutinku, kad mes tingiai e, dalyvaujame šio regiono problemų sprendime, e, neįvertiname įvairiausio išsivystimo lygio, e, kurio tikrai skiriasi šio regiono valstybės. Ir aš sutinku, kad reikėtų diferencijuoti tą politiką. E, toliau vėlgi. E, E, Iranas, e, Saudo Arabija, Palestina ir Izraelis yra labai rimtos problemos, kur reikėtų aktyviai dalyvauti ir kur ES turėtų e, vaidinti konstruktyvų, aktyvų vaidmenį. Todėl aš čia galėčiau tai pritarti mano kolegai, ponui Padzariu, kuris kalbėjo apie tai, kad reikėtų stiprinti gebėjimą sugyventi tame regione. Mes turėtumėm galvoti apie tai, su kokiamis grupėmis reikėtų dirbti, kad tą koegzistavimą iš tikrųjų būtų galima pasiekti ir užtikrinti. Pane Alemarį, dėkuoju, pane pirminkė, labai trumpas klausimas. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tai, kad jie labai aiškiai, labai gerai paaiškino, kokia yra situacija. Kad ir kokie konfliktai vyktų, ir ypač kai tokie sudėtingi konfliktai, uh, Reikėtų pagalvoti, ponai, ar jūs galėtumėt mums pakomentuoti, iš kur įvairios jėgos, tiek religinės, tiek kitos jėgos gauna finansavimą. Ar regiono valstybės tiesiogiai finansuoja ką nors, ar galbūt yra kažkokių nevalstybinių struktūrų, ko, kaip jos veikia ir per kokius tinklus jie finansuoja įvairias jėgas. Dėkuoju, dabar aš norėčiau suteikti galimybę mūsų svečiams atsakyti patiktus klausimus, kiek, e, po penkias minutės jūs maždaug turėsite. Pone Pejon, o jūs vėliau pasisakysite, gerai? Gerai. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, daugelio dalykų mes nespėjom pasakyti savo pasakymas, nes laikas ribotas. O problematika tikrai labai sudėtinga. Taigi labai trumpai ir pamėginsiu laikytis tos tvarkos, kurią pasižymėjau. Taigi Irakas, e, tas labai nevykęs įsiveržimas, įkišimas ten, e, na, iš tikrųjų buvo daug ko nepadaryta, mums nepavyko stiprinti policijos pajėgumų, mums nepavyko sukurti normalius reginus pajėgų. E, per rinkimus taip daug dalykų galėjome padaryti, jeigu būtume elgės nusekliau ir jeigu būtume turėję tvirtą nuomonę dėl to, kas teisinga, ką reikėtų padaryti. E, visas šitas problemų rinkinys e, man asocijuos to, kad mes turime turėti aiškę nuomonę dėl geriausių rezultatų, kurių norėtumėm vienoje ar kitoje šalyje. Kai kalbame e, su irakiečiais dabar, dažnai jie nesako, kad nereikėjo nuversis Damo Huseino, bet jie turi mums priekaištų, kad to ir to ir to nepadarėme vienais ar kitais metais. Taigi, pirmiausia, labai svarbu žinoti, kas vyksta realiai toje stacijoje Ir čia labai svarbu būtų būtent tai išorės veiksmų tarnyba, e, kuri, kad neturėtų tam tikrą savo atstovybės regione, tai yra labai svarbu, nes tik tai tokiu būdu galima aiškiai žinoti, kokia yra situacija, kas vyksta. Ir toliau reikia kalbėti apie įsikišimą laiku. Pavyzdžiui, Iranas, brandolinės darybos, regionų saugumo klausimai, nežinau, ar pavyks pasiekti tą sutarimą. Kol kas tai yra tik tai toksai tarpinis sutarimas, kuris turės toliau būti patvirtintas e, birželio 31 dieną. Ir net jeigu taip nutiks, jeigu pavyks susitarti, tai dar nereiškia, kad automatiškai stabilizuosi santykiai tarp Irano ir pagrindinių sunitinio valstybių šiame regione. E, iš tikrųjų, e, regione egzistuoja tam tikra e, jėgų pusiausvyra ir tam tikros hegemonės valstybės e, atsverdavo viena kitos E, įtaką, tačiau dabar atrodo šitą įtaką savaip dingo ir būtent dėl to regionas jaučiasi labai nesaugiai. E, e, Europos vaidmuo brandalyse darybose su Iranu iš tikrųjų buvo labai svarbios. Ir, tačiau labai daugelį dalykų reikėtų taip pat atlikti ir nacionaliniu lygiu. Kaip nacionalinis ambasadorius, aš galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tokios valstybės kaip Anglija, Prancūzija ir panašiai per savo ambasadas uh, turėtų prisidėti prie saugumo atkūrimo, stabilumo atkūrimo, kadangi to aš mūsų, tikisi mūsų kolegų statymus rytuose. Na, kalbant apie taikos sutarimą, vėlgi tarp Izraelio ir Palestinos niekad nepavyks pasiekti taikos sustarimo, kadangi palestiniečiai pačios neturi ko pasiūlyti e, Izraeliu. Tačiau reikia siekti taikos sustarimo tarp Izraelio iš vienos pusės ir arabų valstybių iš kitos pusės. E, be abejo, e, Izraelis išvelgia didžiulės grėsmės iš Irano ir apskaitai iš islamistinių valstybių. E, tačiau, be abejo, tai nėra lengvas uždavinys. Labai svarbu, kad nacionalinio saugumo politikai aiškiai viską įvardintų. Ir ypatingai labai svarbu aiškiai kalbėti apie tai, kokių reikėtų sąlygų, kokio galtinio rezultato, kalbant apie Palestinos valstybės e, būseną, būklę. E, ir taip pat, e, kokių mes santykių norėtumėm tarp Izraelio kitų arabų valstybių. Kalbant apie žmogaus teisės, iš tikrųjų situacija gerėja. Dar 1993 metais aš keliavau į Persų įlankos valstybės ir kai lyginu tuos laikus ir dabar, aš tiesiog net pažįstu kai kurių valstybių, kaip viskas pasikeitė. E, taigi, E, kai kurios valstybės kartais yra ne, ne visai pagristai laikomos kažkokiams tai e, atsilikusiamis ar pažinčiams žmogus teisės. Pavyzdžiui, Bahreinas iš tikrųjų padarė didžiulę pažangą, atliko vienintelis nepriklausomą tyrimą dėl to, kas įvyko e, pirmais metais. Tuo tarpu Saudo Arabija be abejo yra kiek kitokia valstybė, mirties bausmė Saudo Arabija e, yra teismų prerogatyva, o ne vyriausybės e, prerogatyva. Dažnai vyriausybė kaip tai mėgina sušvelninti situaciją, e, atšaukti kurias mirties bausmės. Tačiau, vėlgi, ES vaidmo turbūt nėra, neapsiriboja vien tuo. Svarbiausia, kad mes pirmiausiai teiktumėm informaciją, pagirsus patarimus bendradarbiavimus tom valstybėm. Ne visais atvejais taip vyksta. Tunisas, Tunisas nu, tikrai įdomus atvejis. E, viena iš priežasčių, dėl ko aš tikiuosi, kad Tunise viską pavyks tvarkyti, kadangi iš tikrųjų tai yra neblogas pavyzdys visiems atimėsiams sitams, yra būtent dėl to, kad um, frankofoninė, tam yra, ten yra tam tikros frankofoninės um, tradicijos. Ir tam tikros e, teismų sistemos bei žiniasklaidos tradicijos. Ir e, būtent Tunize e, buvo gyventos e, tam tikros tradicijos, kurias įnešė prancūzijai e, po 2050 metų e, leidžia, sudaro prielaidas, kad susikurs tam tikras liberalizmo judėjimas ir jisai yra būtinas norint užsikrintis demokratijai. Atsiradus liberalizmui po keletą metų iš tikrųjų kūrėsi demokratinės. E, e, kita vertus, e, liberalisios demokratijos, nes jis atvejais būna stabilios. Libija vėlgi ten įvyko trei rinktiniai rinkimai, prezidento ir du parlamentiniai rinkimai. Libijos gyventojai demonstravo, kad jie nori rinkti savo valdžią. E, tam tikrą prasme jie norėtų pasaulietinės, e, e, technokratinės valstybės. Libiai balsavo ne už kažkokias tai religinės grupuotės, tačiau galų gale viskas pakrypo ne taip, kaip buvo tikėtasi ir įvykiai dabar sunkiai kontroliuojami. Tačiau mums, europiečiams, labai svarbu pirmiausia galvoti, kokiu rezultatu mes norėtumėm, kas būtų geriausia mums. Ir kalbant apie finansavimą, vėlgi, kai kalbame apie ką Europą kaip kolektyvinis darinys galėtų padaryti, e, reikėtų galvoti pirmiausiai apie tai, kad e, finansavimas pasiekia įvairias islamistinės grupės taip pat ir iš Europos. Ir čia Europa nedaro pakankamai, nededa pakankamų pastangų, kad visą tai sustabdytų. Sultan? Aš pradėsiu nuo klausimo apie Tunisą made. What made the difference in Tunisia? E, Tunise skiriasi ne pilietinė visuomenė, o pasaulietinė pis, mm, pilietinė visuomenė. Kitose valstybėse susidurime su islamizuota pilietinė visuomenė ir tai yra pats didžiausias skirtumas tarp kitų valstybių ir Tuniso. Kodėl aš kalbu apie tai? Jeigu Europa norėtų veiksmingai veikti ir pasiekti konkretaus rezultato, įtakoti politinius procesus vykstančius regione, tai mes galėtume pamatyti kokia kryptimi būtų galima eiti, turiu omenyje Sirijo, e, e, mm, Tuniso pavyzdį. Mes turime tiesiog pagalvoti apie tuos įgaliojimus, kuriuos suteiksime konkrečiai e, Mm, politiniai jėgai, atsižvelgiant į mūsų idealus, įsivaizdavimus, kaip turėtų regione vykti demokratijos ir žmogaus teisų išsaugojimo procesai. Dėl to, kaip ES yra vertinama artimuosiuose rytuose. Nusivylimą reikėtų konstatuoti ir vienoje pusėje, ir kitoje. Žmonės nelabai mano, kad Europa gali padėti kaip nors svariai sprendžiant tas problemas, su kuriamis susidūrė šio regiono gyventojai ir visuomenės. Klausydamas politikų visuomenės atstovų pasisakymų, aš taip pat jaučiu, kad yra nusiviliama ES politika, veiksmais ir todėl ES turėtų pagalvoti, kaip turėtų sustiprinti savo įtaką sprendžiant konfliktus šiame regione. Buvo iškeltas klausimas netgi šiame posėdėje, ar ES gali vykdyti realią politiką šiame regione. Iš tikrųjų, reikėtų pasinaudoti tą švelniają įtaką, kuri galėtų padėti nukreipti politiką tinkamą kryptimi, tačiau reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp tų principų ir idealų, kurių laikosi ES ir daryti tokį švelnų spaudimą, kad būtų laikomasi demokratijos ir žmogaus teisių. Taip pat reikėtų pagalvoti apie strateginius ES interesus artimųjų rytų regione. Būtent e, tokių sprendimų prieimimas vyksta derinant įvairių institucijų požiūrį, bet kaip ten bebūtų, ES reikėtų apsispręsti ir pagalvoti, kaip užtikrinti tą pusiausvyrą tarp tos pragmatinės veiksmingos politikos ir kitų strateginių tikslų. Taigi reikėtų spręsti Libijos, Sirijos politinių procesų klausimus ir tiesiog reikėtų suformuluoti savo poziciją apie konfliktuojančias šalis. Tiesiog negalima neutraliai žvelgti į Siriją arba į Libiją, ko gero reikėtų apsispręsti ir paremti Libijoje nusaikių e, reformistų poziciją. Kitas dalykas, ES turi vykdyti su sąlygomis siejama politika, kaip ir kituose regionuose ir šiame regione veiksminga su sąlygomis susieta politika reikalauja nustatyti konkrečius tikslus, tačiau konkrečioms valstybėms atskirai, o ne visam regionui bendrai. Ir pratesiant mintį apie sąlygas, manyčiau, reikėtų proporcingai investuoti turimus išteklius į šį regioną ir priklausomai nuo tų išteklių suformuluoti ir konkrečias sąlygas. Apskritai šiame regione pasikeitė ilgalaikiai ekonominiai svertai ir dabar yra diversifikuojama ekonomiką ir dėl tos priežasties aš jau manyčiau, kadangi būd, esu e, e, jungtinės karalystės atstovas, turėčiau pasakyti, kad pirmiausia reikėtų kreipti dėmesį į švietimą, ypatingai į moterų švietimą. Ir paskutinę minutę atidodama ponui Pėjau. Taip, dėkoju. Taip, be abejo, visuomet yra šiek, šiek tiek frustracijos, kai mes kalbame apie visus šios klausimus, nes tai yra nepaprastai sudėtingi E, dalykai ir visuomet galvome, kaip galima būtų viską spręsti, kad vaikų yra tiek mažai. Bet vienaip ir kitaip aš dėkuoju mūsų svečiams ir, ir aš, ir kolegos, nebejoju, džiaugiasi, kad diskusija buvo labai e, atvira, nepaisant to, kad jūs gal ir nesakėte visus mūsų klausimus. Ir uh, Kalbėjo, būtų kalbėta apie tai, kad mums reikia gal naujos e, strategijos ir Europos parlamentas turėtų turėti bendrą poziciją, nes mes matome, kad susirgadžiusi Europos Sąjunga negeba nieko pakeisti. Ir aš išgirdau iš mūsų svečių, kad jie nori, kad Europa turėtų bendrą nuomonę, nes ir vienas, ir kitas iš jų kalbėjo apie tai, kad mes turėtume giliau įsigilinti į e, kolegų pozicijas ir suformuoti bendrą nuomonę, nes kol kas jos neturime šiandien. Dėkoju mūsų pranešėjai, dėkoju mūsų svečiams ir kolegoms ir mes be abejo atsižvelgsime į jūsų užsakytas mintis ir pateiktą informaciją. Ir toliau mūsų darbo tvarkėje yra Europos kaiminystės politikos reforma, nes ES norėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį pasaulyje ir lūkesčių šioje srityje yra nemažai ir mes norėtume tobulinti savo santykius su savo partneriais. Dėkoju mūsų svečiams ir dabar siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie mūsų kaiminystės politikos peržiūros. Mūsų pranešėjas yra ponas Kukanas ir jisai papasakos mums apie savo darbą apie rengiamą dokumentą. Jis pradėjo jį rengti po to, kai pas mus apsilankė ponas Han, komisijos narys. Tai vyko prieš kelias savaitės ir šiandien mes galėsime pirmą kartą ap aptarti pono Kukan rengiamą dokumentą ir po to pranešėjas įvertins visus pateiktus pakeitimus. Ir aš norėčiau dabar kreiptis į visus, kas norėtų išeiti iš šios salės. Prašyčiau tai daryti tyliai ir drausmingai. Kreipiuosi ir tuos e, kolegas, kurie dabar kalbasi šioje salėje. Prašau drausmės ir e, žodis suteikiamas ponui Kukan. Shall I wait or shall I speak? Thank you very much, Mr. Ačiū pirmininkė. Jūs teisingai pasakėte, kad mes e, pasiekime tokį momentą, kaip diskusijų, po diskusijų šiame komitete, po nuomonių pasikeitimo su komisija ir su ekspertais, taip pat nacionaliniais parlamentais, mes parengėme dokumentą, kuriame yra įvertinama dabartinė ES kaiminystės politika. Šitas dokumentas mūsų komitete turėtų būti pagrindas rengiant pranešimo projektą. Aš norėčiau priminti svarbiausius aspektus. Kai ES paskelbė savo kaiminystės politiką 2003 metais, tuomet aplink ES buvo valstybės, kuriuose buvo susikūrusios stabilios valstybės ir vyriausybės. Todėl ES galvojo apie klestinti vystimąsi, didesnį bendradarbiavimą su ES ir siekė didesnių, tvaresnių ryšių su tomis valstybėmis, skatinant demokratinius procesus tose kaiminystėse valstybėse. Tai buvo pagrindinė mūsų bendradarbiavimo arba šios politikos mintis ir kryptis. O dabar situacija pasikeitė daugelie valstybių. Ir apskritai ta raida prieštarauja tikslams, kuriuos mes suformulavome pradžio, pačioje pradžioje. Nors mūsų tikslas užtikrinti saugę, besivystančią, e, demokratinę kaiminystę, Vis dėlto saugumo situacija pasikeitė, kadangi kilo ekonominė krizė ir e, tos krizės pasakoje sumažėjo ir pasitikėjimas ES ir taip pat buvo imtasi tam tikrų veiksmų kaiminystės politikos valstybėse, verčiančių mus dar kartą grįžti prie šios strategijos pamatų prie santykių su mūsų kaimynais. Šiame dėl šio pranešimo galima pateikti įvairiausių samprotavimų ir rekomendacijų. Pirmiausia, kaiminystės politiką reikėtų vertinti pagal e, tikslus ir pagal teises Mes taip pat kaiminysės politikos strategijoje turėtume įvertinti mūsų partnerių skirtumus. Skirtumus e, valstybėse ir taip pat nevienodas galimybės įgyvendinti teisės aktus bei spartinti demokratinius procesus. Demokratiniai procesai turėtų būti svarbiausias mūsų uh, bendradarbiavimo stimulas, teikiant pagalbą kaiminysės politikos valstybėms. Taip pat reikėtų ryšių su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinė visuomenė sieti su jų ryšiais su valdžios institucijomis. Taip pat reikėtų daryti spaudimą režimams, kurie pažeidžia pagrindinės ir žmogaus teisės. Jūs žinote, kad saugumas ir stabilumas yra šios kaiminysės politikos pagrindas. Iš 16 kaiminysės politikos valstybių 11 patiria įvairiausius konfliktus ir ES iškyla saugumo iššūkių ir mūsų kaiminių valstybių rytuose ir pietuose. Mes, mums reikalinga stipri kaiminystės politika, tai svarbu ne tik tai visam regionui ir mes turime galvoti apie platesnį horizontą įtraukiant kitus tarptautinius partnerius, su kuriais bendraujam ES išsaugotų savo vadovaujantį vaidmenį ir padėtų partneriams siekti bendrų tikslų visame regione. Mes turime bendradarbiauti su kitais regionais ir taip pat užtikrinti regioninę integraciją. Galvojant konkrečiai apie politikos kryptis, reikėtų pasakyti, kad kaimynysės politiką reikėtų politiškai daugiau nukreipti ir užtikrinti daugiau politinio vadovavimo. Aš manyčiau, kad reikėtų numatyti pietų ir rytų kaiminystės politikoms e, e, ambasadorius, kurie galėtų koordinuoti diskusijas su konkrečiais kaiminystės politikos regionais efektyviau. Dėkuoju Jums už komentarus iš anksto ir už Jūsų pasisakymus, kurių tikiuosi, o po to mes pasitarę galėsime pradėti renkti patį pranešimo tekstą. Kaip Jūs pastebėjote, terminai buvo pakeisti pakeitimams terminas jau yra praėjęs ir mes informuosime jūs apie tai, iki kada jūs dar galėsite papildomai pateikti savo pasiūlymus. Dėkoju kolegai Kukan. Pirmiausia, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Jų sėdėjimo tvarka, o po to pasaky, suteiksiu žodį tiems, kas pagėdaus kalbėti papildomai. Kolega Gomiš, SND. Aš nesu šešėlinė pranešėja, aš pavaduoju Andy Kristi, kuris yra šešėlinės pranešėjas. Todėl aš norėčiau jums tiesiog papasakoti apie tai, ką jisai norėjo pasakyti ponui Kukan. Pirmiausia, jisai norėtų padėkoti jam už labai tokį konkretų tekstą. Iš tikrųjų, pagrindinė žinia turėtų būti tokia, kad mes norime bendradarbiauti su partneriais, suderinti įvairias savo priemonės, e, tam, kad jos galėtų būti veiksmingai pritaikytos, reaguojant į nūtinius iššūkius. Mūsų šešėlinės pranešėjas pritarė beveik visoms e, darbo dokumente pateiktoms mintims. Žinome, kad šie, kai kurie šios politikos techniniai ir biurokratiniai aspektai apsunkina mūsų politinės vizijos įgyvendinimą. Be to, nepakankamai daug dėmesio skiriama ir bendrai e, saugumo ir gynybos politikai. Trečiųjų šalių e, ūsienio politika Taip pat tam reikėtų skirti daugiau dėmesio, reikėtų taip pat suteikti galimos e, narysės perspektyvą ir atkreipti dėmesį jų finansinės problemas. Akivaizdu, kad mūsų vertybės ir pagrindiniai principai, e, tai pirmiausia yra demokratija, turėtų būti mūsų, mūsų e, politikos ramšiai. Žinome, kad negali būti saugumo be žmogaus teisų, negalima manyti, kad saugumas ir nėra suderinamas su žmogaus teisėmis. Tai yra visiškai neteisingas požiūris. Ir apie tai kalbėjo mūsų vyriausiai įgaliotiniai ūsinio politikai, ponė Mogerinė. Ir mano pranešėjas, šešėlis pranešėjas mano, kad ponas Kukanas atsižvelgs į šias mintis. Jei galėčiau nuo savęs kai ką pridurti, tuomet norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mums reikėtų vertinti, kas nepasiteisino kaminystės politikoje. Ir akivaizdu, kad mes turėtume užimti aiškesnę poziciją, nes kaip šiol to vengime. Be to reikėtų labai aiškiai suvokti, ko mes siekiame ir atsižvelgti tai pasirinkti savo poziciją. Ir man atrodo, kad nepaprastai svarbus klausimas yra Palestinos problemos, nes čia mes tikrai nieko nepadarėme. Atrodytų, kad mes e, buvom aiškiai apibrėžę savo tikslą, tačiau nesugebėjome jo pasiekti. Ir šiuo metu Europos kaiminystės politika iš esmės yra skirta tam, kad mes užtikrintume savo piliečių saugumą, o ne tam, kad padėtume spręsti konfliktus kaimininėse šalise ir regionuose. Ir aš manau, kad tai yra, ir yra silpniausiai šios politikos vieta. Dėkoju. Norėčiau dabar kreiptis visus komiteto narius ir paprašyti kalbėti ne ilgiau nei pusantros minutės. Ponas Auštrevičius, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Kukaną ir padėkoti jam už puikiai parinktą dokumentą, kuriame, kurį mes šiandien ir svarstome. Tai yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms apie šį nepaprastai svarbų klausimą. Esu įsitikinęs, kad šis, šiame dokumente visiškai teisingai sudėti yra akcentai ir jis suteikia daug peno pamastymams. Situacija keičiasi. Ypač tą matome prie ES sienų. Ir kolega Kukan visiškai teisingai sakė, kad dabar mes turėtume sugrįžti prie pačių pagrindinių pamatinių dalykų. Ir čia, man atrodo, turėtume pirmiausia kalbėti apie būtinybę padėti ES kaiminėms išsaugoti stabilumą. Turėtume taip pat išplėsti šalių galimybės stiprinti valstybės kūrimą, valstybės stiprinimą, nes daug kur matome, kad valstybės institucijos yra silpnos ir teisės viršinybės ir demokratijos įtvirtinimas. Tai yra principai, nuo kurių negalime nusigręžti jokiomis aplinkybėmis. Iš tikrųjų reikėtų pripažinti, kad pastaruoju metu mes pastebėjome tam tikrą konkurenciją šalia ES sienų. Tai yra konkurencija už tų šalių sielas. Mes matome, kad kad bandoma yra savo pusėn patraukti mūsų kaiminės. Niekas, ko, ko gero, nepri, ne, ne, nenorėtų pripažinti, kad taip yra. Aš manau, kad mes turėtume apie tai kalbėti šiame dokumente, nes tai dažnai takoja tų šalių vidaus politiką. Toliau reikėtų padaryti viską, kad mes pagilintume savo bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė kaimininėse šalise. Pilietinė visuomenė gali paskatinti pokyčius šiuose šalyse. Ir todėl aš manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti pilietiniai visuomeniai. Čia reikėtų iš tikrųjų pagalvoti, kokia, kokios politikos reikėtų laikytis. Kolegos, mes matome, kad Jei mes gyvendiname e, geras problemas e, kaiminėse šalyse, tuomet mes galime realiai keisti situaciją. Ir manau, kad mes ir turi, taip ir turėtume elgtis toliau. Toliau, komunikacijos ir informavimo politika. Čia, aš manau, mes turėtume dirbti veiksmingiau. Mes tiek turėtume padėti toms šalims e, gerai komunikuoti savo mintis ir savo tikslus ir taip pat turėtume vadė, pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume aiškiau išdėstyti savo poziciją. Dėkuoju, telefonas Jurek. Nieko, kad sukėtėte mūsų vietomis, aš tiesiog norėčiau pakomentuoti šį dokumentą. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegai, nes aš manau, kad šis dokumentas yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms. Dokumente kalbama apie saugumą, apie kaiminystės politikos saugumo aspektą, situacija pasikeitė. Ir mes turime galvoti apie saugumą ir Ukrainoje, ir Gruzijoje, nes akivaizdu, kad tai, kas vyksta tose šalyse, tiesiog įtakoja padėti Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad dokumento autorius turėtų apie tai pagalvoti. Toliau, reikėtų taip pat atkurti ir pusiausvyrą mūsų kaiminystės politikoje. Mes turėtume pirmiausia rūpintis padėtimi savo kaimininėse šalise, bet galima galvoti ir apie tolesnę kaiminystę, apie toliau esančias šalis ir skatinti e, pokyčius tenai, pavyzdžiui, Ukrainoje ir Gruzijoje. Ir manau, kad tam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Trečias dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra tai, kad reikėtų pamastyti apie tai, kaip klostosi įvarių jėgų pusiausvyrą. Pirmiausia, pusiausvyrą tarp mūsų pietuose esančių šalių ir ES rytuose esančių valstybių. Manau, kad čia reikėtų užtikrinti deramą pusiausvyrą. Jau kolegos kalbėjo ir apie pilietinę visuomenę, Ir jei pažvelgsime į rytų Europos šalis, pamatysime, kad e, tose šalise veikia totalitariniai režimai. Ir e, šiandien jų nebeliko, bet e, žmonėms vis dar reikia mūsų paramos. Ir tai yra akivaizdu ir iš žiniasklaidos, ir iš kitų šaltinių. Aš manau, kad mes turėtume skatinti visuomenės tolesnė, demokratiškesnė raida. Praėjo jau nemažai metų, jau dešimt metų, daugiau nei dešimt metų, tos šal, kai kurios šalės yra Europos Sąjungoje, bet vis tiek reikia paramos jų visuomeniai. Toliau pagalvokime apie mūsų santykius su Libanu, nes Libane yra bendruomenių, kurioms šiuo metu yra labai sunku ir todėl turėtume jas paremti. Joms reikia mūsų pagalbos. Reikia remti visas šio regiono valstybės. O jei kalbėsime apie Viduržymio jūros regioną, tai čia taip pat akivaizdu, kad mūsų parama yra reikalinga. Ir ją galime teikti įgyvendindami savo politiką. Pavyzdžiui, Egiptas ir Jordanija turi labai konstruktyvę ūsinio politiką. Marokas taip pat yra geras pavyzdys. Aš manau, kad šioje šalyje plėtojama yra taiki visuomenė ir turėtume paremti tas šalis. ponas e, Kūzo. Dėkuoju, aš stengsiuosi kalbėti trumpai. Iš esmės šis dokumentas yra labai eurocentriškas. Ir netgi ir pasakyta, kad tokį požiūrį reikėtų keisti. Tačiau kritikos realiai šiame dokumente yra mažai. Mūsų, pažiūrėjau, neramina e, skatinamųjų priemonių po, e, taikymo požiūris, nes taip yra, atsiranda galimybė taikyti dvigubus standartus. Energetinės saugumas, jis taip pat yra reikalingas ir čia labai aiškiai viską reikia pasakyti, viską vardyti savo vardais. Žinome, kad kai kuriuose šalise, ypač ES pietuose, ta, nėra jokio stabilumo. Tačiau visiškai nekalbam apie tai, kaip galima būtų tą stabilumą atkurti. Aš esu iš Ispanijos ir mūsų Ispanijoje ypatingai neramina tai, kas vyksta Maroke. Marokas gauna didžiulę dalį mūsų skiriamo kaiminystės politikai finansavimo. Tas finansavimas yra skirtas ir tvariai plėtrai užtikrinti. Bet nuo 30 iki 50 procentų Maroko gyventojų uh, nemoka nei skaityti, nei rašyti, yra neraštingi. Ir matome, kad marokiečiai taip pat pradėjo ir neteisėtą fosfatų gavybą Saharos dykumoje. Bet niekas apie tai nekalba. Mes šio klausimu laikomės tik tai jungtinių tautų nurodymų ir vykdome taip vadinamą dekolonizavimą. Aš manau, kad mes turime siekti realiai kažką keisti. Todėl mums reikia galvoti apie e, mūsų santykių naują pagrindą. Gal reikėtų ir apsvarstyti mūsų santykius su jungtinėmis tautomis. Toliau turime be abejo remti pasaulietiškus režimus. Siriją, manau, kad čia taip pat reikėtų remti pasaulietiškas jėgas. Negalime pamiršti ir monarchijų arabų pasaulyje. Pagalvokime ir apie Libiją. Mes visiškai nesižvelgiame į socialinį, demografinį balansą Ir aš manau, kad mes turėtume kur kas daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų atkurta taika ir užti, pagerinta užimtumo situacija. Pane Kauzu, dabar steiksime aldai galimybę, ponas Latė. Dėkuoju pirmininkė. turime subalansuoti politiką, ypatingai kalbant apie rytų ir pietų kryptis, ir aš to sutinku. Pirmiausia, be abejo, reikia kalbėti apie finansus. Iš tikrųjų, nėra jokio pagrindo, kad dvi trečiosios finansinės paramos, kurią teikia ES, būtų nukreipta į rytus. O kai pasižiūrime į pietinį regioną, kur kaupėsi daugybė įvairiausių ekonominių, humanitarinių ir kitokių problemų, kurios daug rimtesnės negu e, patiriamos rytinėje kaiminystėje, E, gauna tik tai vargana vieną trečdalį su fondu. Tai neteisinga ir mm, taip pat e, jau kalbėsime strateginių požiūrių. Pietinė kaimynės politikos dalis yra iš esmės susijusi su tam tikra parako statinė, kur kyla didžiulės grėsmės. Taigi aš manau, kad reikėtų subalansuoti ir fondus paskirti per pusę. Tai viena. Antra, dažnai mes savo norus painėme su realybė. turbūt nevertėtų kartoti, kad e, mes na, be abejo tikimės skleisti tam tikrą demokratinį impulsą, pavyzdžiui, nukreipdami savo pastangas į Moldovą, į Ukrainą, bet pažvelkime, reikime rezultatus, nepaisant to, kad e, visai prieš pat rinkimus buvo patvirtintos asociacijos sutartis su e, e, tomis valstybėmis. Kita vertus, e, na, pagėdamas rezultatas buvo tik tai 50 procentų balsuotojų Ukrainoje ir 55 procentai e, rinkėjų Moldavijoje. Moldovoje. Tai reiškia, kad maždaug pusė gyventojų Moldovoje nusteikia e, prieš Europos Sąjungą. Taigi galbūt reikėtų viską įvardinti tikraisiais vardais ir kalbėti apie realią situaciją. E, Ukraina dabar yra posovietinio oligarchų kraštas. Ir labai dažnai mes iš tikrųjų painėme savo norus su realybė, o politika ir politinės strategijos turi būti pagrįstos realybė, o ne svajonėmis. Ačiū. E, e, pirmiausia, norėčiau padėkoti anksčiau kalbėjusiesiams, sutikčiau su kai kuriomis jų mintimis, galbūt reikės vieną kitą dalyką pakeisti, bet šiaip jau pagrindas labai geras. Kaimisis politika iš tikrųjų yra kompromisų politika tarp ES ir um, kaimynų. Mūsų geografinė patys nepasikeis. Ir jeigu norime, kad Europa vaidintų globalų vaidmenį, tai mes be abejo pirmiausia turime pradėti nuo to, kad turime regionų mastu vaidinti svarbu vaidmenį. ES, sakykime, e, statyje taip pat apie tai kalbama. Na, mūsų kaiminystė iš tikrųjų yra labai sudėtinga tiek, tiek prie rytinių sienų, tiek prie pietinių sienų. Ir be abejo, kaimynės politika turi būti skirtinga nuo plėtros politikos. Ir pons Kukanas ir daugelis kitų kalbės šiandienos tos tinka. Taip pat reikia diferencijuoti tarp e, valstybių, kurios vykdo taikės reformas, tokių kaip Marokas, ir skirtingų valstybių kaip Libija, kur apskaitai nėra jokių struktūrų. Uh, Kiekviena valstybė turi savo tikslų, ambicijų ir savo specifikos ir mes turime pradėti nuo to, kad e, reikėtų rasti kažkokį tai bendrą interesą ir neturėtume pamiršti kertinių vertybių, kada bandome atsižvelgti tų valstybių um, e, poreikį. E, Kaimysios politika remiasi ne vien tik tai e, laisvos prekybos tartimis, reikia stiprinti institucinę struktūrą, e, saugumo aspektą. E, ir beje tai tampa vis svarbesniu elementu. Taip pat e, e kažkiek tai su, su energetika mes visi dabar labai nerimaujame dėl e, energetinio saugumo ir turime nepamiršti, kad e, tokios valstybės kaip Alžyras ar Egiptas taip pat e, gali prisidėti prie e, energetinės diversifikacijos. Šiandieną Barcelonoje vyko E, užsienio reikalų ministrų sutikimą su kaiminysės e, valstybių partneriais ir be abejo būtų įdomu apžvelgti, apie ką jie kalbės, e, kokie yra bendri tikslai, interesai ir palaikyti juos. Ir manau, kad tokie sutikimai ateitie turėtų būti reguliaresni. Ačiū toliau, ponia Pirit. Dėkui visų pirma, noriu pasveikinti kolega Kukan parengus pirmąjį diskusinį dokumentą, jis labai svarbus siekiant įsukti šias diskusijas parlamente. E, kalbant apie mūsų lūkesčius susijusius su kaiminystės, kaiminystėje vykstančiais procesais, dėja viltis nepasteisino. Mes matėme, kad arabų pavasaris, kuris tiek daug žadėjo, tapo galų gale krūvinų konfliktų. E, taip pat matome, kad rytuose vyksta e, mūsų kaimynų konfliktai su tolesniais kaimynais. Labai lietai skinasi kelia asociacijos sutartis Na ir e, e, Rygos viršūnių sutikimas jau dabar pradedamas įvardinti kaip tam tikras e, išgyvenimo sutikimas rytų kaiminystėje. Kalbant apie mm, pranešimą, reikėtų atkreipti dėmesį turbūt į tris dalykus. Pirmiausiai, mm, neturėtume orientuoti vien tik tai tendencijas. Pavyzdžiui, dokumente nematau ilgalaikių įsipareigojimų. Mes matėme, kas vyko rytuose 2004-2005 metais po revoliucijų, kitaip sakant, e, žurnalistų dėmesys atslūgo, mūsų dėmesys atslūgo ir štai dar po dešimt metų mes turime žiaurių pasiekmių e, panašus dalykai ir 2010 e, metais prasidėjus arabų pavasariui. Vėlgi, po kurio laiko mes E, nusisukome, praradome sudomėjimą ir e, atsigrėžėme šitą regioną vėl tik tada, kada jau iškilo mirtinas pavojus, kurį atnešė ISIS. E, dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti kolegoms, būtų kaip vis tik tai nedaryti kompromisų dėl vertybių, kada vertiname įvykius iš geopolitinės pozicijos. Taip mes pasirašėme tris asociacijos sutartis su kaiminėmis rytuose, tačiau be abejo turime labai aštriai reaguoti, jeigu reformos, kurios ten aptartos ir kurios numatytos, bus nevykdomas arba vyks per lietai. Ir dar vienas dalykas, manau, kad reikėtų taikyti principą daugiau už daugiau. Ir tai turėtų būti visur labai aiškiai siejama su ES vertybėmis. Būtų, tokie būtų mano patarimai. Ačiū poniai Piri, toliau mano bičiulis Kristianas Preda, EPP koordinatorius. Dėkuoju, ponė Brinkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Kukanui ir kitiems kolegoms už puikų darbo dokumentą. Aš manau, kad šis dokumentas atkreipia dėmesį į kaiminystės politikos problemas ir antra vertus bando nurodyti, kaip galima būtų tas problemas spręsti. Man atrodo, kad mes dabar galvodami apie šią politiką turėtume į kai ką atsižvelgti. Pirmiausia, pavyzdžiui, reikėtų galvoti apie diferenciaciją. Ir tikiuosi, kad e, Edvardas Kukanas supras, apie ką aš kalbu. Labai svarbu yra užtikrinti, kad mūsų kaiminystės politika galėtų pasiūlyti lankščius instrumentus, nes mes matome, kad pastaruoju metu tiek pietuose, tiek rytuose situacija pasikeitė ir pietų šalis labai skiriasi nuo rytų Europos šalių. Ir todėl aš manau, kad mes kaiminysės politikoje turėtume numatyti skirtingas priemonės šiems regionams. Ir tos priemonės turėtų būti tokios, kad galima būtų skatinti tas šalis, kurios geriau su mumis bendradarbiauja nei kitos. Antras svarbus dalykas, man, mano galva, yra tas, kad labai svarbu yra derinti mūsų kaminystės politiką su išorės politika. Manau, kad labai svarbu yra labai aiškiai apibriežti veiksmus šiuose politikos sritise. Ir pavyzdžiui, reikėtų daugiau kalbėti apie tuos veiksnius, kurie pastaruoju metu pasirodė esantis nepaprastai svarbus. Ir tai, pavyzdžiui, yra Rusijos įtaka nes šiuo metu akivaizdu, kad Rusija nebėra mūsų strateginė partnerė ir e, tai turėtų būti atspindėta mūsų kaiminystės ir išorės politikoje. Nes reikėtų atsižvelgti tai, kad mes nebeturime partnerystės santykių su Rusija. Ir dar vienas dalykas, kuris mano galva yra svarbus, tai yra tai, kad mes formuodami kaiminystės politiką turėtume uh, nepamiršti savo vertybių. Demokratija, žmogus teisės, laisvė, minties laisvė, susirinkimų laisvė ir taip toliau. Tai yra mūsų gyvenimo pagrindas ir todėl turėtume nepamiršti tų vertybių. Ir dar vienas dalykas. Aš žinau, kad ponas Kukinas susilau pakeisti kaiminystės politikos pavadinimą. Ir aš norėčiau paklausti, kad jeigu mes nevadinsime šios politikos kaiminystės politiką, kaip ją galėsime pavadinti? Dėkuoju toliau ponas Baštinaru. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiltai dėkoju darbinį dokumentą, kurį parengė mūsų iškilus kolega ponas Kukan, kadangi tai aiškiai parodo, kad mes turime peržiūrėti savo kaiminysės politiką, ypatingai turėdami menį dramatišką krizę, kuri iškilo santykiuose su mūsų buvusiu rytiniu strateginiu partneriu Rusija. Ir tai daro poveikį be abejo ne tik tai pačiai Ukrainoje, bet ir visai vidurio rytų Europai. Toliau taip pat reikėtų paminėti, apie, paminėti pietuose iškilusią krizę, ISIS, fundamentalizmą ir panašiai. Na ir kalbant apie saugumo dimensiją, iš tikrųjų šitie dalykai atrodo ketinės svarbos. Toliau, antra, labai svarbu saugos dimenciją e, svarstyti ne tik tai e, atsižvelgiant į mūsų turimus išteklius, bet taip pat koordinuojant savo veiksmus su NATO ir kitais strateginiais partneriais, tam, kad mūsų atsakas būtų koordinuotas ir bendras. Kita idėja būtų patvirtinti tai, kas nuolatos būdavo patvirtinama šiame parlamente, tai yra būtinybė koordinuoti mūsų saugumo, užsienio reikalų, gynybos politiką su e, energetinė politika ypatingai atsižvelgiant į tai, kad dauguma energijos, kurią importuoja Europą, vis tik tai atkeliauja iš mūsų artimos kaiminystės regionų. Taigi tas koordinavimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Trečias dalykas. Reikėtų kalbėti apie naują dimensiją - kibernetinį saugumą, kuris šiais laikais tampa didžiulė e, problema tiek ES, tiek e, NATO valstybėm narėm, nekalbant jau apie E, kitas valstybės, kurios priklauso mūsų kaiminsės politikos sferai. Ketvirta, reikėtų svarstyti apie būtinybę parengti paketą e, priemonių, kurios būtų priešpastatytos e, tai toksiškai rusiškai propagandai, veikiančiai ne tik tai mūsų valstybės narės, bet ir taip pat ir vidaus kaim, tai rytų kaimynės valstybės E, ir iš tikrųjų tas atsakas turėtų būti veiksmingas, panaudojant įvairias priemonės, panašiai kaip ir e, tos, kurias naudoja Rusija, kuri panaudoja dabar ir satelinius ryšius ir daug kitų dalykų. E, reikėtų iš tikrųjų renkti hybridinius sprendimus, kur būtų įtraukiama ir žiniasklaida, ir pilietinė visuomenė. Na ir be abejo labai svarbu būtų apsvarstyti būtinybę koordinuoti mūsų veiksmus su mūsų narėmis NATO. Ir čia man įkvėpimą kelia e, gynybos paktas pasirašytas Šiaurės Europos valstybių, kur NATO narės, e, ne NATO narės, e, ES narės ir nenarės draugė susitarė priešintis Rusijos agresyviam veiksmam. Ačiū, ponė pirminkė. Šitas darbinis dokumentas paliečia esminis ES išorės politikos aspektus. Ir aš labai dėkingas ponui Kukanui už tikrai labai ambicingą, realistišką ir profesionaliai parengtą dokumentą. Mūsų kaiminystėje situacija labai pasikeitė per pastarus keltą metų ir beje pasikeitė į blogąją pusę. Per pastarusius metus mes visada sveikinome demokratinius pokyčius ir e, situacijos pagerėjimą ir pabrėžėme sunkumus susijusius su ilgu perinimo laikotarpiu, tačiau dabargi susidarėme su terorizmu, pilietiniais karais ir kitokiam problemom. Ir tai mūsų strategija irgi perkelia į naują kontekstą. Taigi norėčiau pasveikinti Europos komisijos ambicijas e, peržiūrėti kaiminysės politiką, kadangi situacija dabar yra tokia, kad turime veikti labiau iš vien, turime mąstyti labiau strategiškai ir turime užtikrinti testinį ES atsaką. Aš esu tikras, kad naujoji ES kaiminysės politika gali būti sėkminga tik tada, kada jinai yra patikima. Ir jinai gali būti patikima tada, kai mes sėkmingai ir veiksmingai ją gyvensime. Mes be abejo sveikiname e, demokratizacijos procesus, e, teisinės valstybės tvirtinimą, konstitucijų demokratėjimą šiuose valstybėse, tačiau reikėtų pabrėžti pačiame dokumente, kad geras valdymas, gera valdymo praktika yra privaloma prielaida, be jos sėkmingo pernamo laikotarpio tikrai nebus. Ačiū, toliau žodis poniai Gil. Noriu padėkoti ponui Kukan už parengtą pranešimą ir jūs teisingai pastebėjote, kad e, NP gali būti sėkminga tik tai, jeigu valstybės narės tikrai nuoširdžiai jo dalyvaus. Norėčiau pabrėžti dalykus. Pirmiausia, reikėtų geriau koordinuoti veiksmus su valstybėmis narėmis, tam, kad e, išorės veiksmų tarnyba galėtų veiksmingiau pasiekti savo tikslų. Ir turbūt reikėtų paminėti dvi problemas. Iš tikrųjų, visų pirma, tai yra valstybių narių, kurios vykdo dvišalę politiką nesuderintą su nu, kaiminysės politi Europos kaiminysės politika ir tai sukuria labai nepalankę padėtį. Taigi, kritinė prielaidai būtų, kad valstybės narės dėl to laikytųsi bendros politikos, tarp dėl tos bendros politikos ir pozicijos e, įvairiais e, su kaiminėse susijusiais aspektais. Ir taip pat reikėtų paraginti valstybės narės geriau koordinuoti savo veiksmus ES mastu. Pavyzdžiui, reikėtų galvoti apie bendrą informacijos surinkimą ir platinimą, kas be abejo prisidėtų prie jos efektyvumo. Bet taip pat reikėtų e, stengtis Um, bendrai įvertinti situaciją, pasiekti kažkokio bendro požiūrio į tai, kas vyksta. Toliau, e, e, kaip tik dabar buvo paminėtas naujas procesas, tai yra peržiūrima Europos kaimynės politika ir labai svarbu, kad būtų įtraukti visi stambėjai lošėjai. Pavyzdžiui, buvo užsiminta apie padėtį Tunise ir keletas e, pilietinės suomenės E, grupių bei partijų jaučiasi izoliuotas nuo šio proceso. Taigi, aš manau, kai kalbame apie šios procesus, mes turime užsitikinti, kad e, įtrauktumėm ne tik dabartinius partnerius, bet taip pat ir potencialius būsimuosius partnerius. Ačiū, ponė Gil. Norėčiau padėkoti kolegai Kukan už labai puikų dokumentą, kuris yra tinkamas pagrindas toliau dirbti. Žinoma, mes susidurime su dviem dviem šalių kategorijomis. Visų mes susidurime su kaimynais Europoje ir su Europos kaimynais. Taigi tas valstybės reikėtų traktuoti skirtingai. Pavyzdžiui, pietų kaiminysės valstybėms mes galėtume pasiūlyti daug daugiau negu iki šiol. Nuo 96 metų mes esame sudarę su Turkija muitų sąjungą prieš jai pareiškiant norą prisijungti prie Europos Sąjungos. Kodėl tokia muitų partnerystė nebūtų galima, būtų pasira, negalima pasirašyti su kitomis valstybėmis? Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie Europos ekonominę erdvę, tai galėtume prie jos prijungti kitas valstybės, bendradarbiaudami, bendradarbiauti ekonominiais aspektais, taip pat e, Europolo kontekste tokį bendradarbiavimą galima būtų pasiūlyti ir pietų kaiminysės valstybėms, ir rytų kaiminysės valstybėms, ir joms būtų galima pasiūlyti labai daug programų pagal prieš stojiminę, iš, prieš stojiminės programos. Pavyzdžiui, būtų galima pasiūlyti paramą mokesčių sistemų mm, srityje. Ta pagalba būtų priimtina ir pageidautina pietų partnerysės valstybėms. Pavyzdžiui, rytų partnerysės valstybėms taip pat būtų galima suteikti perspektyvą pagal 49 straipsnį kada nors prisijungti prie ES. Taigi reikėtų tuos tikslus patikslinti ir pasiūlyti ką nors konkretaus konkrečioms valstybėms. Lekinštain. Noriu iš karto padėkoti kolegai Kukonui. ir paminėti vieną papildomą, papildomą aspektą. Kalbėdami apie kaiminysės politiką, mes turėtume pagalvoti, ar Euronest nereikėtų būti kritiškai įvertintas. Visi puikiai supranta, kad šita institucija puoselėje labai gerus ketinimus, tačiau galvojant apie tai, kokie lūkesčiai yra nukreipi į ES, reikėtų vis dėlto pagalvoti apie tokius veiksmus, kurie galėtų būti tvarūs. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip geriau panaudoti Euronest pajėgumus. Komisijos atstovas Modžium. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegai Kukan už dokumentą, kuris iš tikrųjų padės vykdyti konsultacijų procesus, kurie dabar pradėti komisijos kartu su išorės veiksmų e, tarnyba. Tai buvo pradėta kovo 6 dieną ir tos tų diskusijų uždavinys kartu su partneriais, su socialiniais partneriais, su suinteresuotomis šalimis pagalvoti apie tai, ką ES galėtų pasiūlyti kaiminystės politikos valstybėms. Han ir Mogherini Ispanijoje ir Latvijoje kalbėjo apie šios klausimus, bet to ir susitikime Barcelonoje buvo kalbama, kad ES strategijos peržiūros procesas turėtų įtraukti ir Europos kaiminystės politikos procesus. Kukan teisingai pasakė, kad mes labai įvairiai kalbame apie partnerius ir dažnai minime juos daugiskaitą, tačiau vis dėlto reikėtų peržiūros procese pagalvoti, kaip tuos partnerius uh, diferencijuoti. Keturi pagrindiniai aspektai, kurie buvo įvardinti kovo mėnesį paskelbtame komunikate. Labai svarbu, kad atsižvelgiai tai, kad vieni partneriai nori glaudesnių ryšių su mumis, todėl reikėtų pagalvoti, kokių žingsnių galime imti kartu su jais, kiti partneriai nenori tokių artimų ryšių ir todėl reikėtų nustatyti konkretų bendradarbiavimo formatą su kiekvienomis valstybėmis, suprantant, kokie rizika gali kilti iš tam tikrų kaimynų ir tą e, e riziką reikėtų įvertinti kaip e, energetinio saugumo užtikrinimą, kaip ekstremizmo, radikalizmo riziką ir taip toliau. Ir todėl reikėtų tiesiog surinkti, sugrupuoti visų valstybių partnerių lūkesčių ir leisti jas pajusti, kad ir jos yra jos atsako už tos partnerystės rezultatus. Kitas dalykas e, tai yra mes su atskirais sektoriniais direktoratais ir kartu su išrės veiksmų tarnyba norime išsiaiškinti, kodėl tam tikrų tikslų negalėjome pasiekti bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, Tunisijo, Tunise kai kas jaučiasi atstumtas iš bendradarbiavimo tikslų ir todėl reikėtų pagalvoti apie tokius mechanizmus, kurie leistų partneriams įsitraukti į e, kaiminystės programos procesus pagal jų poreikį ir galimybę. Mybės. Taigi mes laukime jūsų pasiūlymų prieš apsisprendžiant dėl peržiūros, komunistinės politikos peržiūros, kuri yra numatyta šių metų rudenį. Taigi laukiu jūsų pasiūlymų. Dėkuoju kolegai Modžiu. Prieš suteikdam žodį Eduardui norėčiau paskelbti informaciją ir pakomentuoti tas dalykus, kas pageidautų pateikti pasiūlymus Tai turėtų padaryti iki kovo šeštosios. Taigi, nuo šiandien dar yra likusios trys savaitės. Norėčiau grįžti prie Eduardo parengto dokumento turinio. Iš tikrųjų, jis norėtų aiškiai, dokumentą reikėtų aiškiai suformuluoti e, m, lūkesčius valstybėms, kurios turi tam tikrų aspiracijų artintis prie ES ir daryti skirtumą tarptų, kurios nenori tokių e, artimų kontaktų. Taigi labai svarbu pagalvoti apie sąjungą su viduržėmis jūros valstybėmis kaiminėmis. Taigi šita politika taip pat turėtų atsispindėti mūsų pranešime. Ir pradėsiant kolegos prėdą nuomonę dėl to, kaip kitai pavadinti šitą mūsų politiką, galbūt dabar ne, sunku ir nelaikas apsispręsti dėl kitokio pavadinimo ar pavadinimo pakeitimo. Kukan, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus ir pasiūlymus už tai, kad jie palankiai įvertino galimybės parengti gerą pranešimą. Neatsakinėsiu visus klausimus, tačiau galbūt paminėsiu kai kuriuos iškeltus konkrečius dalykus. Kolega Nart kalbėjo, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp rytų ir pietų dimensijos. Tačiau aš nežinau, ar šita pusiausvyrą bus taip pat suprantama kaip pusiausvyrą mūsų pietinių ir rytinių kaiminystės valstybių partnerių. Taigi pusiausvyrą, kaip ten bebūtų, turėtų būti užtikrinta ir ji yra svarbi. William Mon. Sutariu, pritariu Jums, tai minima ir dokumente, kad plėtros ir kaiminysės politikos neturėtų būti painiojamos, kadangi tai yra atskiros politikos. Pone Pirie teisingai pastebėjo, kad įsipareigojimai turėtų būti ilgalaikiai, tačiau pranešime reikėtų kalbėti ir apie priemonės, kurios leistų greičiau sureaguoti į besikeičiančią situaciją. Būtent e, su tokiais staigiais įvykiais mes susidūrėme praeitie ir negalėjome sureaguoti adekvačiai. Dėl pavadinimo. Kol kas aš negaliu nieko pasiūlyti. Neturiu kokio nors e, konkretaus e, svarstytino pasiūlymo Kaip ir pirmininkas, manau, kad labai sunku būtų e, pasiūlyti ir įdėkti kitą akronimą, kuriame atsispindėtų naujas ES požiūris į kaiminę kaiminysės politiką. Ir Andrei, aš pritariu, kad reikėtų pagalvoti apie Euronest veiklą ir tai reikėtų padaryti įvairiomis progomis ir įvairiuose formatuose. Dėkojame praneš Kukan ir taip pat dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Baigėme šį darbotvarės klausimą ir šiek tiek vėluodami pradėsime aptarti kitą darbotvarkės klausimą, tai yra Albanijos pažangos ataskaita. Ta ataskaita yra aptariama mūsų komiteto e, plėtros politikos diskusijų kontekste. Yra parengtas pranešimas, kuriam buvo pateikta bent 200 pakeitimų. Šešėliniai pranešėjai parengė 16 kompromisinių pasiūlymų, jie yra jums išdalinti. Albanijai yra Labai svarbus momentas kaip valstybei kandidatai, kadangi jis siekia konkretesnių, ambicingesnių tikslų ir labai svarbu įvertinti ir tai, kad vyksta labai nuožmus politinis dialogas valstybėje, nary, valstybėje ir e, yra stiprinos demokratinės struktūros, taip pat stiprinos teisminės institucijos. Taigi, norėčiau suteikti žodį pranešėjui, kuris e, išsakys pagrindinės šio pranešimo, to žodis bus sutikimas pranešėjams. Praginštai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau iš anksto pasakyti keturis dalykus. Albanijos politikos pastangos siekti ES narystės yra sveikintinos. Tačiau norėčiau pasakyti, kad parlamento pranešėjas nėra nei e, vyriausybės e, spaudos atstovas Tranoje, nei ES vienintelės institucijos primančios Albaniją į ES atstovas. Kadangi laiko nebuvo pakankamai, negalėjome atsižvelgti į visus pastarųjų dienų įvykius. Ne vienas, ne kiekvienas nusikaltimas negalėjo būti patikrintas ar iš tikrųjų jisai buvo vykdytas, taip pat ir e, Albanijos ministro pirmininko paskutinė kalba taip pat nebuvo tokia naudinga, kad galėtume ką nors keisti. Praėjusį ketvirtadienį aš turėjau progos tą kalbą dar e, kartą aptarti, apie tai kalbėsime ir diskusijose su kitų frakcijų atstovais. Taigi aš norėčiau paminėti tik tai svarbiausius aspektus. E, rengiant šitą pranešimą gavome 129 pakeitimų prašymus parlamentos stabilumo ir asociacijos komiteto posėdis su Albanijos atstovais įvyko ir Turiu pasakyti, kad daugumai e, pasiūlymų, dėl kurių aš nebejojau, pritariau, tačiau dėl kitų mes suformulavome 16 kompromisinių pasiūlymų dėl pagrindinių prioritetinių e, politikos ryčių, e, kovos su organizuotų nusikalstamumu, mm, administracinės valdysenos, dėl pagrindinių teisių Dėl visų reformos prioritetų mes kartu su e, komisijos atstovais, kartu su Albanijos atstovai, dėl jų buvome anksčiau apsisprendę ir nutarę, kad darybos dėl narystės įgyveninus šiuos prioritetus galės prasidėti. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už kompromisinius pasiūlymus ir tiesiog konstatuoti, kad tie kompromisinių pasiūlymų tekstai nelabai kėlė kokiu nors abejonių kolegoms. Į kai kurios pasiūlymus negalėjau atsižvelgti, kadangi kai kurie nebebuvo tokie aktualūs arba jais buvo siūloma tiesiog mm, atimti iš Albanijos valstybės kandidatės statusą. Pastarasias savaitės, per pastarasias savaitės vyko vietos savivaldos rinkimai Albanijoje ir tos rinkiminės kampanijos metu paaiškėjo, kad labai svarbus demokratiniai procesai rink, organizuojant e, rinkimus ir taip pat užtikrinant e, demokratinę atstovavimą visuose lygiuose. Labai svarbu, ar demokratiniai pokyčiai palies kiekvieną atskirą pilietį ir ar žmonės tiesiog pasitikės demokratiniais procesais lygiai taip pat, kaip jais pasitikė ir tiki ES institucijos ir parlamentas. Taigi aš matau pakankamai gerų perspektyvų Albanijai įveikti ir paskutinę kliūtį arba kitą kliūtį, tai yra pradėti dėrybas dėl narystės. Nemanau, kad gali atsirasti kokiu nors kliūčių, nors, žinoma, yra pakankamai daug darbo, kurį dar reikės nuveikti Albanijai. Eduardas Kukanas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų, galbūt netgi ir pavyzdinį bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, rengiant šį pranešimą, tai padėkoju kolegoms už susidomėjimą šiuo klausimu ir už pateiktus pasiūlymus. Aš pritariu bendrai pranešėjo pranešimo krypčiai. Ir taip pat pritariu jam požiūriui į pasiūlytus e, pasiūlymus 16 kompromisinių e, pakeitimų yra e, parengta ir dėl dviejų yra dar derimasi. Tikiuosi, kad mums pavyks įtraukti juos į galutinį pranešimo tekstą. Labai svarbu konstruktyviai žvelgti į Albanijos integravimosi pastangas. Ir labai svarbu pasiūsti šiuo pranešimu labai aišku politinį signalą, pasakant, kad konfrontacinė politika yra pagrindinis šios šalies integracijos procesų spartinimo kliuvinys. Labai svarbu ieškoti sprendimų ir, žinoma, gerinti politinio dialogo kultūrą šioje valstybėse. Apie tai buvo kalbėta ir ankstesniuose pranešimuose, parengtuose prieš keletą metų ir šita problema išlieka. Demokratijos, teis, demokratijos teisės principų viršinybė, teisminių institucijų nepriklausomumas yra tie patys iššūkiai kurių reikia imtis. Taip pat reformų procesas, ypač teismų sistemoje, užtikrinant teismų nepriklausomumą, yra ypatingai svarb, svarbios. Taip pat mes e, turėtume atkreipti dėmesį, kad reform, such as reform of public administration and administrative and Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį ir į jaunimo nusikalstamumą Albanijoje. Žinoma, reikėtų prisiminti, kad politiškai reformos nevanareikšmiškai vertinamos. Tačiau, kaip ten bebūtų, manome, kad po šių reformų bus pasiūlytos veiksmingesnės institucinės paslaugos visuomeniai. Dėl 14 pakeitimo, dėl visuomenio transliuotojo. Mes žinome, remiame žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomybę ir pasisakome už tai, kad E, būtų įsteigta žiniasklaida reguliuojanti, prižiūrinti institucija. Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Fleckenstein ir visiems šešėliams pranešėjams už pastangas rengiant kompromisinius pasiūlymus, rengiant pažangos ataskaitą. Labai svarbu išryškinti Albanijos vaidmenį užtikrinant regionį stabilumą, kadangi Albanija e, palaiko labai tvarius ryšius su regiono valstybėmis. ES užsienio politika e, turėtų pastebėti tą faktą, kad Albanija neprisijungė prie sankcijų prieš Rusiją, tačiau aš manyčiau, kad šitą pasažą reikėtų išbraukti iš pranešimo. Kalbant apie Europos, Albanijos integraciją į Europos Sąjungą, žinoma, reikėtų išryškinti reformų svarbą, taip pat politinės diskusijų svarbą Labai svarbu, kad Albanija ir toliau stiprintų demokratiją, laikytus žmogų teisių ir taip pat sukurtų teisinę bazę toliau įgyvendinti ekonomikos reformas. Jau dabar vyriausybė yra ėmus, ėmusis konkrečių žingsnių reformuodama teismų sistemą, ir užtikrindama teismų nepriklausomumą. Tačiau vis dėlto dar reikalingos esminės sistemos reformos, kad valstybė pademonstruotų savo gebėjimus kovoti su korupcija iš esmės, su organizuotu nusikalstamumu, kurie, tai reiškiniai, kurie tiesiog pakerta valstybės pamatus. Pakeitimuose apie tai reikėtų tai aiškiai suformuluoti ir taip pat nurodyti tuos žingsnius, kuriuos toliau turėtų žengti Albanija. Taip pat reikėtų akcentuoti, kad reikėtų depolizuoti valstybės valdžios institucijas ir taip pat stiprinti viešąjį administravimą. Kaip šešėlinis Aldė frakcijos pranešėjas, norėčiau atkreipti pakeitimus susijusius su lyčių lygybė ir taip pat su priemonėmis užtikrinančias lygias teisės mažumų, seksualinių mažumų atstovams. Taip pat reikėtų priminti, kad būtina užtikrinti Romų ir kitų visuomenės grupių įtraukti į visuomenės procesus. Žaliųjų frakcijos šešėlinės pranešėjas, panas Šoltas. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui, panas Lekenšteinui, už puikiai atliktą darbą ir už labai gerus kompromisus. Mūsų frakcija galės pritarti pasiūlytiems kompromisams, bet mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų aplinkosaugos ir ekonomikos klausimą, apie kurį kalbama 15 kompromisinėme pasiūlyme. Neseniai įvyko kai kurie dalykai, kuriuos reikėtų atsižvelgti gal, ir todėl galbūt plenarinėme posėdė reikėtų apie tai kalbėti. Planuojama yra įgyvendinti 43 hidro. Uh, elektros generavimo projektus šalia vienos upės, kur ir vaidinė svarbu, nepaprastai svarbu vaidmenį regione. Ir vienas iš šių projektų net jau ir yra pradėtas. IMSO, Austrų bendrovė, stato tuos įrenginius ir finansuoja visą šį projektą Pasaulio bankas. Ir Pasaulio bankas pradėjo finansa teikti finansavimą tik po to, kai vyriausybė atsisakė finansuoti šį projektą. Ir ši gamikla e, veiks saugomoje teritorijoje. Ir vyriausybė teigia, kad ji nieko negali padaryti. Iduramo ministras pirmininkas pasakė, kad jisai pasisako už tai, kad saugoma teritorija būtų saugoma toliau ir kad jisai pasisako prieš šį projektą. Manau, kad Europos parlamentas turėtų atkreipti dėmesį į šios labai svarbius projektus, kurie daro žalą aplinkai ir turi kalbėti apie tai plenarinėme posėdėje. Dėkoju, o dabar žodį suteikiu kolegai ponui Makelistą paprašiau žodžio pratestamas pranešėjo mintį dėl Serbijos pozicijos. Parlamente apie Serbiją buvo sakoma, kad po 68 metų Albanijos ministras pirmininkas nuvyko į Serbiją tai reikėtų išryškinti kaip didelį pasiekimą. Ir jisai šio vizito metu Serbijoje pasakė, kad jisai, ponas Rama, kad jisai neturi jokių ambicijų kurti kokią nors didžią valstybę Albaniją. Reikėtų atkreipti dėmesį į gerus kaiminystės santykius ir labai gerai būtų, jeigu ponas Fleckenstein, aš ten ne tik savo vardu, bet ir kitų kolegų vardu pasakytų, kad didžia valstybiniai tikslai negalėtų būti remiami. Dėkuoju ponui Mekalistą ir ponė Fajon, yra kita kalbėtoja. Dėkuoju, Andrei. Aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo ponas Makalista. Bet pirmiausia, leiskite padėkoti kolegai ponui Fleckensteinui, nes aš iš esmės pritariu jo pasirinktai linijai. Albanija šiuo metu susiduria su rimtais iššūkiais ir mes galime tik tikėtis, kad dėrybos prasidės netrukus. Ponas Rama, ministras pirmininkas Kosove padarė pareiškimą. Ir aš manau, kad tas pareiškimas yra visiškai nepriimtinas. Nes jisai kalbėjo apie Kosovo integravimą į Albaniją, apie didžiosios Albanijos kūrimą. Toliau, teisės aktai ir jų derinimas. Čia reikėtų daugiau dėmesio skirti regioniniai plėtrai ir susitakinimui. Aš manau, kad pranešėjas turėtų pasakyti, kad mano minėti ministro pirmingo pareiškimai yra visiškai nepriimtini ir jie tik tai kursto nesantaiką. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pradėti dėrybą dėl asociacijos sustarimo kuo skubiau. Dėkuoju, ponas Jakovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir norėčiau kreiptis į Jūs kaip delegacijos ryšiams su Albanija pirmininko pavaduotojas. Aš pritariu tam, kas buvo pas, jau pasakyta vertinant dabartinę situaciją ir vertinant taip pat Albanijos valstybės tarnautojų pareiškimus. Aš norėčiau pasidalinti savo nuostabą, kurią patyriau Tiranoj. Pane Makovei, mūsų delegacijos pirmininkė, kuri taip pat buvo Tiranoje, atsidūrė labai nepatogioje padėtyje. Aš suprantu, kad kai kas norėjo, kad nebūtų laiku parengta Albanijos pažangos ataskaita. Ir suprantu, kad yra tokių, kurie nenori, kad Albanija judėtų į priekį santykiuose su e, Europos Sąjunga. Tačiau aš galiu tik tai išsakyti viltį, kad ateityje mes galėsime apginti Europos parlamento narių orumą. Nes iš esmės visos mūsų diskusijos buvo panašios į kažkokį tirką. Pareiškimai buvo tikrai neprimtini, net tie, kad aš net ir galvoju, kad reikėjo ir gal reikėjo išeiti iš salės. Manau, kad ateityje mes turėtume surasti būdų, uh, parodyti labai aiškiai, kad kolegų elgesys Iranoje mums nėra priimtinas. Aš norėčiau, kad vakarų Balkano šalės prisijungtų prie ES kuo skubiau ir aš darysiu viską, kad e, tai įvyktų artimiausioje ateityje. Ir apie tai, kas įvyko Tirano, reikėtų visiems papasakoti. Ir kolegos, beje, kurie taip pat tenai buvo, gali patvirtinti, kad tai, ką aš sakau, yra tiesa. Dėkuoju, panas Jaskovčič. Kartais būna taip, kad e, per balsavimą įvyksta kažkokių nenumatytų dalykų ir kad dėl to gali kilti šiokių tokių keblumų, mes puikiai tai suprantame. Ir tam gal reikėtų pasiruošti. Ir nebejoju, kad e, kolegos delegacijoje e, ko gero pritarė tam, ką jūs pasakėt panas Peterle. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš galiu tik tai pasakyti, kad visuomet, kai ponas Lekinštainas rengia pranešimus, dokumentus, jie visuomet būna labai geri. Jis šiame dokumente pateikė rekomendacijas dėl galimos terapijos. Dabar, dabar, rengdami rekomendacijas pradėti dėrybams, mes turėtume uh, kalbėti labai aiškiai. Ir šiame pranešime mintis išdėstytos labai gerai. Albanija turėtų iš tikrųjų peržiūrėti, ar ji nori reformų. Ir čia aš nenoriu kartuoti to, kas jau buvo pasakyta. Dėkoju. Ačiū. Dabar noriu suteikti žodį komisijos atstovui, kuris yra atsakingas už Albaniją. Vasilijos Arakos. Prašau. Ačiū pirmininkė. Na, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ponu Fleckensteinu už geros kokybės dokumentą. Aš taip pat pritariu tam, ką pasakė Užsienio reikalų komiteto nariai. Šis dokumentas ger, iš tikrųjų yra gerai subalansuotas ir jisai atspindi tikrą situaciją Albanijoje. Be to, ta, dokumento nuostatos atspindi ir komisijos vertinimus ir atkreipia dėmesį į labai rimtus iššūkius. Na, o iš savo pusės aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip vyko aukščiausio lygio dialogas, kuris vyko kovo 24 dieną Tiranoje. Šiame susitikime mes apžvelgėme Tirano Albanijos pažangą ir Šiame susitikime dalyvavo ir Albanijos ministras pirmininkas, ir komisijos narys ponas Hanas, kuris pasveikino Albaniją padarius nemenką pažangą ir panašu, kad Albanijos atstovai puikiai supranta, ką reikėtų daryti siekiant suartėti su ES. Bet to mes taip pat apžvelgėme ir tuos žingsnius, kurių buvo imtasi nuo pastarosios pažangos ataskaitos. Kalbėjome apie teismų e, e, reformą, pagrindinės teisės, teisės viršinybės principą, viešo administravimo sistemos reformą, mažumų teisės. Ir apie kai kurios kitus klausimus, e, į kuriuos buvome atkreipę kolegų dėmesį vasaro mėnesį. Ir komisijos narys padarė savo išvadas ir jos yra spindėtas beje šiame dokumente. Tai jos, tos išvadas yra tokios. Albanija turėtų vykdyti toliau integracinę ir nuseklę teismų reformą, siekti realių rezultatų. Taip pat reikėtų to gerinti ir ekonominę padėtį. Komisija taip pat pažymėjo, kad Albanija turėtų turėti nuseklę ir veiksmingą kovos su nusikalstumumu politiką, kad reikėtų geriau vykdyti tyrimus ir užtikrinti, kad prokuratūra ir teismai tinkamai veiktų. Be to komisijos narys atkreipė dėmesį tai, kad būtina yra toliau didinti viešojo administravimo sistemos veiksmingumą ir nepriklausomumą. Ir šioje srityje Albanija padarė tik e, nemažai pažangos. Be to komisijos narys pabrėžė, kad labai svarbu yra e, užtikrinti politinį dialogą ir taip pat kalbėjo apie tai, kad konfliktiška politinė atmosfera Albanijoje gali sutrukdyti reformoms, o reformas reikėtų e, nusekliai vykdyti. Ir e, komisijos narys pasveikino tai, kad buvo sukurta nacionalinė e, integracijos į Europą taryba. Komisijos narys taip pat mano, kad ir valdžioje esanti partija ir opozicija turi prisimti atsakomybę už tai, kad būtų vykdomas politinis dialogas, kad būtų taip palaikomas dialogas su Albanijos parlamentu. Uh, ir kad būtina visiškai gyvendinti gruodžio mėnesio rezoliucijoje nurodytas rekomendacijas. Iki šiol opozicija tam priešinosi. Veto komisijos narys pažymėjo, kad Albanija ekonominio valdymo srityje padarė nemažai pažangos, nes čia aiškiai jį parodo, kad jį turi didžiulį potencialą. Ir komisijos narys taip pat pabrėžė, kad ekonominių reformų negalima atskirti nuo kitų žingsnių susijusių su e, eurointegracija. Toliau regioninis bendradarbiavimas. Čia susitikime buvo pažymėta, kad Albanija e, aktyviai dalyvauja regioninėme bendradarbiavime. Uh, Bet taip pat norėčiau Jums priminti, kad komisijos nario atstovas spaudai neseniai sureagavo į kai kurių Albanijos valdininkų pareiškimus žiniasklaidoje. Taigi dar kartą norėčiau pasidžiaugti, kad yra parengtas šis dokumentas ir mes esame pasiryžę ir toliau remti Jūsų pastangas rengiant šį dokumentą ir tikimės, kad jis tinkamai bus patvirtintas. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį ponas Lekinštain, kad jisai apibendrintų įvykusią diskusiją. Ne. Paminėsiu tik tai keturis dalykus. Pirma, du kartus lankiausi Albanijoje. Mūsų delegacija buvo nuvykusi į Albaniją. Vieną kartą Eduardas Kukanas ir aš tarpininkavome tarp partijų. Jeigu būtų reikėję įrodyti, kad komisijos pirmininko nelaimingas pasisakymas kadencijos procese nereiškia, kad mes nenorime bendradarbiauti, tai šitas parlamentas viską padarė gerai. Antra. Gal dar bus kokiu nors pakeitimu, rytoj galbūt galima tikėtis pakeitimų žodžių, tačiau manyčiau, kad vis dėlto pavyks patenkinti visų lūkesčius teisingai atspindint tikrąją padėtį šalyje. Žinoma, galima galvoti apie tai, ar stiklinė yra beveik pilna arba pusiau tuščia kova su organizuotu nusikalstumumu turi būti stiprinama, tai savaime suprantamas reikalus, tačiau mes puikiai manome, kaip, matome, kaip sunku yra pakeisti visuomenės nusistatymą. Tačiau kaip ten bebūtų, Albanija vaidina labai svarbų stabilizuojantį vaidmenį regione ir vienas ar kitas paslydimas ar kokio, koks nors iššūkimas negali iš esmės nepakeisti vertinimo. Norėčiau tiesiog paprašyti kolegų. Kolegų iš Albanijos taip pat, kad nereikėtų juodinti savo šalies. Tai nepadės nei partijos, kuri tą daro atstovams, tai nebus naudinga ir pačiai šaliai. Todėl mes, politinės frakcijos, bandėme suvesti politinės oponentus, kurie, mano manimu, iš tikrųjų artinasi prie darybų. Ir manyčiau, kad artimiausiu metu jos bus pasiektos. Dėkuoju ponui Sakinštainui ir visiems, e, kas pasisakė, svarstant e, pranešimą dėl Albanijos. Panašu, kad e, yra nemažai Albanijos draugų, kurie nori, kad viskas klostytųsi gerai, bet akivaizdu, kad reikia dar plėtoti vidinį politinį dialogą, tai yra prioritetas. Ypač išsižaisti, kad Albanija turėtų vykdyti reformas. Panas Jakovčič apie tai kalbėjo ir aš atsimenu, kad panas Kukan per praeitą kadenciją, kai rengė panašų pranešimą, susidu, kalbėjo apie panašias problemas. Ir aš tikiuosi, kad visi mes pritarsime tam, kad Albanija sėkmingai siektų narysės Europos Sąjungoje. Tai bus naudinga ir Albanija, ir mums. Norėčiau Jums priminti, kad dėl šios pažangos ataskaitos mes balsuosime rytoj ryte. O dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Tai yra prie 2014 metų Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaitos. Mūsų pranešėjas yra Kristijan Preda. Mums visiems yra žinoma, kad šis pranešimas rengiamas naujame kontekste. Praeitų metų pranešime, kurį rengė ponia Pak, buvo parengta e, šiek tiek pakeisti politinį požiūrį, bet to taryba pritarė Vokietijos ir Junktinės karalystės ministrų iniciatyvai, e, kuri e, atsižvelgia į Bosnijos Hercegovinos valdžios atstovų ryštą vykdyti reformas. Ir taip pat uh, ES dabar taiko horizontalų požiūrį į e, Bosnijos Hercegovinos pastangas e, suartėti su Europa. Ir taip pat kalbama ir reikia atsižvelgti ir apie į konstitucinę reformą, kuri turėtų užtikrinti visų žmonių teisės. 150 pakeitimų buvo pateikta šiam pranešimui ir ponas Priedė šiek tiek papasakos mums dabar apie kompromisinius pasiūlymus ir taip pat pakalbės apie šio pranešimo pagrindinius prioritetus ir mintis. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už šią įžangą labai išsame ir norėčiau priminti Jums, kad praeitą kartą, kai svarstame šį pranešimą, tai vyko po to, kai parlamentas raštu patvirtina savo įsipareigojimą poniai Mogerinė ir ta, e, įsipareigojimą vykdyti reformas siekiant e, geresnių santykių su Europos Sąjunga ir įvyko svarbių poslinkių nuo to laiko ir kovo 16 Europos Sąjungos vadovų taryba pritarė tam, kad būtų pradėtos darybos dėl, kad būtų pradėtas vykdyti partnerystės ir bendarbiavimo sustarimas, kuris buvo patvirtintas, pasirašytas jau seniai, tačiau kuris, kuris buvo sustabdytas kuriam laikui. Ir tai reiškia, kad ES ir Bosnija ir Hercegovina dabar galės glaudžiau bendradarbiauti, e, dėgiant ES standartus ir e, teisinės normas. Taip pat tai turėtų padėti Bosnijai Hercegovinai vieną dieną prisijungti prie ES. Dar vienas svarbus įvykis tai yra tai, kad pagaliau mes e, sužinojimo, kad ministrų taryba, kurią pirmininkavo panas Vistič, kovo 30 dieną susitarė sudaryti koalicinę vyriausybę. Žinome, kad iš esmės sustarimas buvo pasiektas dar gruodžio mėnesį, tačiau vyriausybės formavimas užtruko ir dėl to galime tik apgailėstauti, prarasta nemažai laiko. Ir taip e, buvo prarasta galimybė pradėti reformas kuo skubiau. Aš tikiuosi, kad naujoji valdžia atsižvelgs į tai, nes negalime vien kalbėti apie reformas, reikia jas vykdyti. Toliau aš e, norėčiau pasakyti, kad e, pateikta 241 pakeitimas. Ir aš sugebėjau parengti 19 kompromisinių pasiūlymų. Ir dabar apie juos kalbėti, kalbėdamas aš pakalbėsiu tik tai apie pačius svarbiausius. Tai yra pirmiausia kompromisais, dėkoju ponia Flikenštain, kurie yra susiję su mūsų siekiu suteikti Bosniai Hercegovinai narystės perspektyvą. Toliau kalbama ir apie tai, kad su Bosnija Hercegovina reikia plėtoti geresnius santykius ir padėti ją vykdyti reformas. Toliau mes galvojame apie tai, kodėl ši šalis negalėjo um, suartėti su Europos Sąjunga ir taip pat kalbame ir apie tai, kas vyko vasario, 2014 metų vasario mėnesį. Toliau kalbam ir apie tai, kad nuo reformų kokybės ir e, įgyvendimo trukmės priklausys, kaip Bosnija ir Hercegovina galės e, eiti ES link. Ir mes norime, kad ES pasiruoštų reaguoti kuo sparčiau į tai, kas vyksta Bosnijos ir Hercegovinoje. Ketvirtasis kompromisas Čia kalbama apie mūsų didesnį įsipareigojimą. Sept, penktasis e, kompromisas. Čia mes džiaugiamės, kad Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė raštu patvirtino savo įsipareigojimą vykdyti reformas ir taip pat kalbame apie tai, kad jie turėtų prisimti atsakomybę už reformų vykdymą. Šeštasis kompromisas, čia kalbame apie stojimo koordinavimo mechanizmą, į kuriam turėtų būti skiriamas prioritetinis dėmesys. Ir tai yra suprantama. Uh, kodėl taip yra. Ir netgi yra de, e, suformuluota e, nauja pastraipa. Mes joje kalbame apie tai, kad e, reikia skirti daugiau dėmesio socialiniams, socialiniams, socialiniams ir ekonominiams klausimams. Ir Bosnija ir Hercegovina šiuo metu nėra veiksmingai, veiksmingai funkcionuojanti ekonomika, todėl reikėtų, kad jį būtų, kad jį veiktų geriau, Toliau mes kalbame apie kovą su korupcija, tai aštuntame kompromise, toliau dešimtame kompromise. Taip pat paminėta tai, kad reikėtų įveikti karo padarinius, vienuoliktame apie e, perkeltuosius asmenis ir toliau kalbame apie tai, kad reformos, vykdant reformas reikia išvengti bet kokių piknaudžiavimų. Toliau, 13 kompromisas, jame kalbama apie pilietinę visuomenę ir taip pat apie pažeidžiamiausias mažumas ir jų diskriminavimą. Apie tai kalbama 14 kompromise. Toliau 16 kompromise kalbama apie laisvę žiniasklaidą. 17 kompromise apie e, atvirą švietimo sistemą. Ir toliau, toliau kitose pakeitimuose mes kalbame apie būtinybę plėtoti santykius su kaimynais ir apie galimybę atsižvelgti į Kroatijos patirtį. Tai tiek, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas padėjo man ir kas domisi Bosnės ir Hercegovinos problematika. Dėkoju ponui Preda ir dabar žodį sutikiu ponai Picilą. Jis yra delegacijos ryšiams su Bosnijos ir Hercegovina pirmininkas. Labai ačiū, Andrei. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją už atvirumą pateikiant pakeitimus. Taip pat norėčiau jį pasveikinti dėl to, kaip apibendrino kompromisinius pakeitimus, kadangi nelengva vieną rezoliuciją apimti su svarbius klausimus susijusius su Bosnija ir Hercegovina. Ir realybė. Reali situacija Bosnijoje ir Hercegovinoje iš tikrųjų apsunkinta daugybės problemų. Pirmiausiai to fakt. Nepaisant to, kad karas jau baigėsi. Yra daug ES iniciatyvų skirtų Bosnijai ir Hercegovinai, kuriomis siekiama padėti valstybei siekti pažangos. Ir galbūt lūkesčiai yra kiek sukelti kiek per aukšti, kadangi ekonominė ir socialinė padėtis šalyje gali tik iš dalies būti pakeista, jeigu prieš tai neišanalizuosime pagrindinės šios šalies struktūros. Čia aš be abejo kalbu pirmiausiai apie Daltono taikos sustarimus. E, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai turi teisę naudotis arba išreikšti savo teisės kurias turėtų užtikrinti demokratinė valstybė savo piliečiams. Tačiau mm, valstiečiai, ūkininkai, intelektualai, kiti Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai sudarė su daugybė kliučių. Bosnijos piliečiai turėtų galėti pasinaudoti tom pačiom konstituciniam teisėm ir dėl susikaupusios aršo problemų. Naujoji vyriausybė turės e, spręsti ne vieną šių klausimų tam, kad pagerintų savo piliečių gyvenimą. Ačiū, Tonina. Dabar noriu steikti žodį šėlinę pranešėjų, ponui Khan. Ačiū. Pradėsiu nuo to, kad pasveikit su pona Prada. Parengus pranešimą noriu padėkoti už e, puikų bendradarbiavimą rengiant kompromisinius pakeitimus. Taip pat noriu padėkoti kolegoms už jų domėjimas, už jų indėlį. Iš tikrųjų, daug dalykų buvo priimta ir atsižvelgta ir mūsų frakcija tai tenkina. Pavyzdžiui, būtinybė pirmiausiai vykdyti socialinės ekonominės reformas, nes apie 60 procentų jaunimo iš viso neturi darbo. Taip pat pažeidžiamiausių grupių e, padėties stiprinimas, e, žiniasklaidos paralizmas, e, nediskriminuojanti daugia šalė švietimo sistema ir kiti dalykai. 168 pakeitimas, kur kalbam apie tai, kad reikėtų uh, E, Bosnijoje Hercegovinoje stiprinti e, lesbiečių gėjų, e, transseksualų, biseksualų teisės. Šitie dalykai taip pat turėtų būti įtraukti į siūlomas reformas. Tačiau šiaip jau mes manome, kad pranešimas iš tikrųjų yra labai subalansuotas, labai racionalus ir mes, ją, mes jį palaikome. Mes ragintume Bosnijos Hercegovinos e, lyderius sulaikyti nuo skaldančios E, seksistinės, nacionalistinės ar kitokio pabudžio e, retorikos, kuris kaldo visuomenę. E, SD frakcija mm, ir toliau laikosi pozicijos, kad Bosnija ir Hercegovina neišvengiamai turi tapti Europos Sąjungos dalimi. Ačiū dabar steiksiu žodį ponu Žambatski, ECR šešėlinė pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai, ponė Predi, už jo darbą, rengiant šį tikrai sudėtingą pranešimą. Sunku rasti kompromisinių sprendimų, kalbant apie tokią valstybę kaip Bosnija Hercegovina, kur konstitucija yra labai sudėtinga, kuri yra daugialypė ir kur iš tikrųjų kyla labai daug ir įvairialypių problemų. Aš sutinku, kad pranšės priėmė daugelį pastabų ir pasiūlymų. E, konkrečiai norėčiau apstoti prie 12 kompromisinio sprendimo, kur buvo pateiktas ir mano pastabas, kur kalbam apie kovą su organizuotų nusikalstamumu ir taip pat e, grįžtančiais kovotojais, kas be abejo yra labai rimta problema ne vienai šio regiono valstybei ir ypatingai Bosnijai bei Hercegovinai. Tie grįžtantis kovotojai yra asmenys, kurie gali kelti didžiulę grėsmę visam regionui. nesu iki galo patenkintas 6 ir 17 kompromisais. Iš tikrųjų, turėtumėm labai gerai apie tai pagalvoti. Čia šalyje, kadangi tarp trijų minėtų grupių esama ryškių skirtumų. Tačiau vis dėlto tiesiog noriu pasikartoti, dar kada pasveikinti pana Fredą. Uh, E, su nuveiktų darbu, rengiant kompromisus ir e, visus jos priemai, skyrus tos daug, kuriuos paminėjau. Toliau Aldai Krupas kolega. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešę, rengusi šį pranešimą, kuris apima didumą svarbių klausimų, su, siduri, su kuriais susiduria Bosnija bei Hercegovina. Deja, dažniausiai pranešime nuskambanti frazė yra funkcionalumo trūkumas bei komplikuotos Bosnijos Hercegovinos struktūros. Aš esu įstikinęs, kad savo rezoliuciją bei šio pranešimu mes neatsakome į klausimą, kaip įgalinti šios valstybės funkcionalumą. Ši valstybė tikrai labai dažnai e, įstringa vienu ar kitu būdu. Įtakingi asmenys iš įvairių politinių grupuočių. Kartais netgi užgin, mėgina užginčyti patį šios valstybės egzistavimą. Tai yra valstybė, kuri iš tikrųjų nepilnavertiškai funkcionuoja. Ir be abejo, kiekvienos valstybės egzistavimo prielaida yra tai, kad jos piliečiai galėtų gyventi turtingai, pasiturinčiai. Aš sakyčiau, kad reikėtų šį panšymą papildyti ir užsiminti apie galimas reformas šią valstybę. Man atrodo, kad pavyks išlaikyti šią valstybę kaip vieningą valstybę, nebent būtų e, įgyvendintos labai rimtos konstitucinės reformos. Federalizmo principai, subsidarumo principai ir kiti principai yra paminėti rezoliucijoje ir aš jiems pritariu. Tačiau jeigu norite, kad Bosnija bei Hercegovina iš tikrųjų ateityje veiktų kaip funkcionuojanti valstybė, mes turime žengti dar vieną žingsnį į priekį ir uh, konstitucinės reformos turėtų būti laikomas būtina iš ankstinė sąlyga tam, kad Bosnija ir Hercegovina taptų funkcionali valstybė. Ačiū, ponė Radoš. Toliau steiksiu žodį ponė Kos. Vis e, pirma, noriu padėkoti ponui Predu už jo pastangas ir jo darbą, kadangi iš tikrųjų e, šiame dokumente esama tam tikrų pozityvių elementų, ypatingai peržiūrėtoje versijoje. Ir be abejo, mes sveikiname pozityvaus bendradarbiavimo pavyzdžius, kurie e, buvo paminėti, kurie atsirado po 14 metų potvinių. E, tai yra ne tik bendrabiam šalies viduje, bet taip pat ir bendrabiam su kaminėms valstybėms pavyzdžiai. Ir iš tikrųjų daug to, tos pagalbos pasiekė Bosnijos ir Hercegoviną iš išorės. Tačiau e, sutinku taip pat su mintimi, kad e, iš tikrųjų tikrai suklėsės Bosnijos Hercegovina būtent tada, kada pradės e, atsigręžti į savo piliečius, užtikrins įvairiotinių grupių sugyvenimą, o nelauks kažkokio tai sirenų kauksmo iš išorės. Mes kairės, kairiuose frakcijose manome, kad viskas, kas susijęs su piliečiais, su pilietinė visuomenė, turi būti saugoma ir ginama taip pat ir e, tam tikras e, sektiškumas. Tačiau e, mūsų pozicija be abejo neužkėčia, ne, neužkėta galimybės kritikuoti tai, kas yra blogai. E, jeigu valstybės siekia tapti ES narėmis, o to mes neturime pamiršti, tai turime kalbėti pirmiausiai ne tik tai apie tam tikras karo žaizdas, e, bet ir apie moralinės žaizdas. Iš tikrųjų, daug įvairiausių žaizdų ir randų paliko karas, e, įvairios įtakos iš rytų, iš vakarų, šiaurės, pietų. Na, ir e, nemanau, kad visą laiką Briuselis gali primetinėti tokiams pietinėms valstybėms, e, e, kaip reikėtų vykti konstitucinės reformas arba kaip reikėtų pertvarkyti savo ekonomiką. Mes, mano valstybė, pažiūrėjau, žino, kad kai kuriais atvejais e, jau nustovėję gamybiniai santykiai, vietinė verslo struktūra gali būti suardyta ir iš to išlošia tik tai tarptautinės multinacionalinės korporacijos. Ačiū, dabar tik žodžiu kolega Šaltis pirmininkė. Dėkoju už suteiktą žodį. Savo ruoštų noriu padėkoti pranešėjai, ponui Predai, už puikų bendradarbiavimą, už jo atvirumą, teikiant pasiūlymus, e, priimant yra politikus, kuriuos pateikė įvairios politinės frakcijos. E, ir be abejo, tas bendradarbiavimas tikrai buvo geras, sėkmingas, naudingas, kas atsispindi ir pakeitimuose. E, jie laikytini tikrai sėkmingais ir mes su malonumu juos palaikysime, nes ten įtraukti taip pat ir pakeitimai, kuriuos siūlė šalieji. Bosnija bei Hercegovina be abejo turėtų būti traktuojama, turėtų, jie turėtų būti žiūrima šiek tiek kitaip negu kitas valstybės, jiem turėtumėm suteikti daugiau laiko. Tam, kad tautos gyvenančios Bosnijoje ir Hercegovinoje galų gale susivienytų ir pasijustų vieną tautą. Turėtumėm e, vengti tam tikrų skirstimatinių principų, kadangi tai siunčia tik tai labai nevykusi blogą signalą. E, blogai, jeigu šitie dalykai yra pristatomi neigiamą šviesoje ir dėl to labai tikimės, kad rytoj bus e, priimtas subalansuotas pranešimas. E, tai turėtų būti tiek pranešėjo, tiek ir visų kitų dalyvavusių šiame procese e, pastangų rezultatas. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad nepaisant e, visų sunkumų, kurios išgyvena Bosnija bei Hercegovina, mes galėtumėm tik tai pasveikinti padarytą pažangą ir galime taip pat tik tai viltis, kad šita pažanga ir toliau bus siekiama ir ES bei ES be abejo tą procesą palaikys. Ačiū. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Preda, su kuriuo mes labai gerai bendradarbiavame. Ir aš esu įstikinusi, kad jis iš tikrųjų įtraukė savo kompromisus pakeitimus didumą mūsų pasiūlymų. Buvo pasiekta ženkli pažanga. Pastaruoju metu E, visi politiniai veikėjai, tarpininkaujant ponė Magerinės, kaip prisėmė tam tikrų įsipareigojimų dėl vienų ar kitų dalykų ir galų gale buvo suformuota e, vyriausybė. Tai yra gerai. Taip pat gerai yra tai, kad e, buvo pripažinti ir gerbiami rinkimų rezultatai. Tai yra rinkčiulis žingsnis į priekį. Kita vertus, analizuodama rezoliucijoje galėčiau padaryti išvadą, kad šiai valstybei iš tikrųjų prognozuojamos geresnės dienos, atrodo, kad viskas juda link to, jog Bosnija Hercegovina galų gale galėtų įstoti į Europos Sąjungą. Tačiau, kai skaitome tam tikras formuluotės, tam tikras frazes, kurios panaudotos pranešime, e, kai kurios iš mūsų siūlom pakeitimą mes e, norėjome, kad būtų visur minimas trys e, šalis sudarančios tautos. Ir ankstesnėje rezoliucijoje iš tikrųjų šitas terminas buvo panaudojamas keliose vietose. Tačiau dabartinėme dokumente žodis constitutive, tai yra sudarančios valstybę tautos, e, dingo. Taigi liko minimos tik tai trys kalbos, trys tautos, bet nebėra kalbama apie jas kaip sudarančiasias e, tautas. E, ir dėl to, na, kaip ir savai aišku, kad visos šitos tautos turi vienodas teisės, tačiau problema yra ta, kad ne visos vienodai gali tomis teisėmis pasinaudoti. E, Bosnija ir Hercegovina iš tikrųjų turėtų būti mūsų prioritetas, tai yra mūsų artimas kaimynas. Ir labai svarbu būtų pasiekti, kad Bosnija bei Hercegovina kaip galima arčiau prieartėtų prie Europos. Dėl to Europos parlamentas turėtų padėti valstybė žengti šiuo keliu. Mes sutinkame su naujuoju požiūriu, kurį, e, kuriam precedentą nustatė Britanijos užsienio politika, tačiau Europos parlamento vaidmo taip pat labai svarbus. Taigi, e, terminai, kurie naudojami, iš tikrųjų mums yra labai svarbus ir būtume labai dėkingi, jeigu mūsų pasiūlymai būtų vis tik tai e, priimti ištamei. Taip pat e, labai svarbu, kad Bosnijos atsakominas televizija transliuotų trimis oficialiomis kalbomis, kur dabar nėra. Kalbant apie 70 ir 18, e, tai yra 70 ir 18 pakeitimus kuriuose kalbam apie švietimą, mes manome, kad žiniasklaidos vaidmo čia labai svarbus. Ir čia atinkamai reikėtų dar iki plenarinio posėdžio e, įtraukti daugiau pakeitimų. Ačiū Dubravka, dabar Tanja Fajon. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Preda. Manau, kad pranešimas, kurį svarstome, iš tikrųjų yra realistiškas ir labai gerai subalansuotas. Esame tam tikrų naujų procesų, kuriuos reikia atsižvelgti. Turime naują vyriausybę, turime naujas ir senasias Europos iniciatyvas, kurios orientuotas į socialinės reformas ir visą tai mm, e, duoda pagrindo viltims bei optimizmui. Tačiau labai svarbu taip pat pastebėti, kad kol kas Bosnijos ir Hercegovinos padėtis yra labai komplikuota. Aš grįžau iš Sarajevo ir Banelukos prieš keltą dienų ir jaunimas man sakė, mes išvykstam iš šios šalies, nes čia nėra jokių galimybių gyventi normalų gyvenimą. Ko gero, apie tai turėtumėm žinoti visi. Ir čia Europos parlamente, ir taip pat politikai Bosnijoje bei Hercegovinoje turėtų žinoti šitokią e, žmonių nuomonę, nes jie praleido savo šansą, kuris jam buvo suteiktas. Aš labai tikiuosi, kad situacija gerės. Aš nuvykau į Bosniją Hercegoviną, kada Briselis E, palaikė idėją pasirašyti stabilizavimo bei asociacijos sutartį. Ir labai svarbu, kad e, politikai abiejose šalyse e, dar, darbuotose siekdami gerovės visai šaliai, o ne atskiroms interesų grupėms. Labai svarbu yra vykdyti reformas įvairiais lygiais. Ir tas reformas iš tikrųjų turės didžiulės reikšmės, turint omeny, kokia pati suklostė Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pranešimas ir pakeitimų kiekis e, turbūt yra savotiškas liudėjimas, kaip rimtai mes žiūrime į šią valstybę. Aš ją iš tikrųjų myliu ir aš tikiuosi, kad politikai toje šalyje galų galę suvoks, kad atėjo metas pasinaudoti visoms atsiverusiams galimybėms. Ačiū poniai Fajon. Norėčiau steigti žodį poniai Peti. Ačiū, Andrei. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Predą, parengus šį pranešimą. E, jam tekęs uždavinys buvo labai sunkus ir noriu padėkoti už tai, kad jis įtraukė taip pat ir mano pateiktus pakeitimus daugumą. Ir taip pat daugumą pakeitimų, kurias pateikė mūsų nacionalinė delegacija. Aš turiu pasakyti, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje iš tikrųjų e, esama aukštų lūkesčių susijusių su šio pranešimu. Ir aš dabar ateičiai stebiu, kas vyksta mūsų diskusijose ir dėl to norėčiau e, pasakyti, kad aš asmeniškai e, rušiuosi iš tikrųjų E, pasisakyti už Europą, labai svarbu, kad jie ir toliau vykdytų reformas ir labai svarbu taip pat, kad e, pranešėjas užsiminė, jog reikalingos politinės bei konstitucinės reformos, ypač konstitucinės. Tai yra būtina, norint užtikrinti lygias teisės visoms trims sudarančioms šalį tautoms, kadangi dabar taip nėra. Bosnijos Hercegovinė kroatai patiria diskriminaciją, yra pažinėjimas jų žmogiškosios teisės. Um, jie praktiškai e, buvo išvykti iš e, e, šitos teritorijos, kuri priklausė Serbijos Respublikai ir dabar jau beveik neturi jokių galimybių grįžti, atgauti savo namus, atgauti savo turtą. Na ir labai svarbu, iš tikrųjų mes nuoširdžiai norėtumėm, kad Bosnija bei Hercegovina pasiektų pažangos tam, kad būtų užtikrintas stabilumas bei ramybė šioje Europos dalyje. E, mums tai yra nemažiau svarbu. Labai ačiū Marijala, panas Hovit. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, taip pat, pat, taip pat pasveikinti šešėlinius pranešėjus. Norėčiau pakalbėti apie tos pakeitimus dėl tų jautrių klausimų, kuriuos uh, jūs turėsite suderinti rengdami kompromisą. Ir paskutinis klausimas, kuris buvo paminėtas diskusijos metu, tai viskas labai svarbu, kaip jūs pasiūlysite išspręsti šitos klausimus. Aš taip pat pritariu kolegui, pritariu kolegai Kan ir kitiems. Kiti kai kurie klausimai susiję socialinė politika, žmogumo teisėmis, taip pat LGTB teisėmis yra e, susiję su politika. Ne šiame parlamente, o su politika, kuri yra vykdoma tose valstybėse. Yra skirtingo požiūrio, tą mes turime pripažinti. Būtų labai gerai susidarti dėl kokio nors kompromisinio varianto tarp frakcijų, vietoj to, kad kovotume vieni su kitais. Gali būti, kad rytoj susitarsime ar pateiksime tos klausimus e, plenarniai sesijai. Tačiau tiesiog e, reikėtų pabandyti pasiūsti konkretų signalą toms valstybėms. Galbūt visi kolegos galėtų pabandyti, susėsti, paieškoti abi visiems primtiniausią kompromisinį variantą vietoj to, kad nuolat kovotume vieni su kitais. Tikojame kolegai Hovit. Jūs prisiminat, pri, prisimenat, kad Prieš e, vienerius metus e, konstituciniai klausimai Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo paminėti ir ankstesnėme pranešime. Petrulė. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš tikrai džiaugiuosi kolegos prėda pastangomis rengiant šitą pranešimą. Herceg, Bosnijoje Hercegovinoje procesai vyksta, galbūt dinamika nepakankama, tačiau kita vertas, turint omenyje, kad buvo pateikti 200, 241 pakeitimo siūlymas, rodo, kad parlamentarai labai susirūpinę šios valstybės europinė perspektyva pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai susitarė dėl kompromisinių pakeitimų ir aš suprantu, kad tai buvo nelengvas darbas. Galbūt reikėtų patikslinti kai kurių jų tekstą, aiškiau pasakant, kad mes pageidautume didesnės artinimuose prie ES dinamikos. Ir bėto taip pat reikėtų pareikalauti, kad Bosnija Hercegovina pareikštų savo bendrą visuomenės požiūrį įsipareigojimą integruotis į ES. Kukan. Iš tikrųjų, diskusija rodo, kad Bosnijoje Hercegovinoje situacija yra sudėtinga. Žinoma, visi norėtų įnešti savo atskirą ir palankų indėlį užtikrinant Bosnijai Hercegoviniai europinę ateitį. Aš tikrai pritariu kolegoms, kurie sakė, kad kolega Preda nuveikė didžiulį darbą, įdėjo daug pastangų ir, žinoma, pasiekė gerą rezultatą, kadangi jisai atsižvelgė į kai kuriuos pakeitimų siūlymus iš esmės, kai kuriuos iš dalies ir todėl aš pritariu jo kompromisinių pasiūlymų tekstui po to, kai buvo susirinkę šešėlį pranešėjai. Hvala Edvarde. Sad ćemo dati riječ predstavnici komisije. Ačiū Edvarde. Dabar komisijos atstovė Michaela Antuela. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjams už labai subalansuotą ataskaitą. Joje atspindi taip pat pagrindinį komisijos vertinimo aspektai ir pagrindiniai iššūkiai, kuriuos identifikavo komisija. Ir žinoma, buvo atsižvelgta į spalio mėnesį pateiktą ataskaitą Mes manome, kad e, e, Bosnijos Hercegovina. E, asociacijos ir stabilizavimo susitarimas įsigalios artimiausių metų. Tiesiog norėtume pasakyti, kad komisija rengėsi pereiti į kitą iniciatyvos įgyvenimo etapą, kai yra sudaryta nauja vyriausybė, mes su jos atstovais pabrandysime suderinti bendrą darbo tvarkę, pagal kurią bus numatytos reformos socioekonominėje srityje, viešojo administravimo srityje ir taip pat reikės užtikrinti koordinavimo mechanizmus. Visą tai remsis tuo darbu, kurį komisija nuveikė įgyvendinama programą, pagal kurią turėjo, buvo, turėjo būti tobulinamos ekonominės struktūros ir kūrimos darbo vietos ir dabar reikėtų pereiti į kitą veiklos etapą. Mes taip pat, žinoma, teiksime šaliai ES finansinę paramą kuri yra labai svarbi įgyvendant naujas iniciatyvas ir vykdant reformas. Reformų ES tikisi iš Bosnijos ir Cegovinos, bet jų reikia ir patiems piliečiams. Labai svarbu komisijai bendradarbiauti su parlamentu ir parodyti e, parmą Bosnijai ir Hercegovinai siekiant intensyvinti integracijos procesus. Ir dabar suteikiu žodį mūsų pranešėjai ponui Prede. Dėkuoju kolegoms, kurie komentavo šį dokumentą. Daug kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad Bosnija ir Hercegovina tai yra sudėtinga šalis dėl įvairiausių priežasčių. Ir viena iš jų yra tokia. Mes čia kalbame visiškai kitaip nei apie tos pačius dalykus kalbama ir diskutuojama pačioje Bosnijoje ir Sigovinoje. Ir dėl to kyla problemų. Šiek tiek visuomet yra vėluojama atsižvelgti į tai, kas vyksta šalyje. Ir čia, Europoje, mes dažnai, e, mūsų analizės išvados būna skirtingos nei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir e, Bosnijos ir Hercegovinos gyventojams e, panašu, kad reikia daugiau laiko, kad jie galėtų kažką padaryti. Ir manoma, kad tai yra visiškai normalu. Man tai tikrai netrodo. Tai yra nepriimtina. Ir dabar leiskite pakomentuoti kolegų pasisakymus. Pirmiausia, aš manau, kad mes pasiekėme labai gerą sutarimą. Parinkti kompromisiniai pasiūlymai yra geri. Ir aš galiu dabar pasakyti komiteto nariams, kad jų keisti nebegalima. Aš darėjausi su visomis frakcijomis, aš esu visiškai patenkintas šiais kompromisiniais pasiūlymais ir aš negaliu net ne vienos raidės e, juose keisti. Uh, Labai dažnai parlamente būna taip, kad susitarima dėl kompromisinių pasiūlymų ir po to siūloma vėl juos keisti. Ne, aš manau, kad to nereikia daryti, nebent iškiltų iš tikrųjų kažkokia nenumatyta situacija. Ir aš tą sakau dėl to, kad kai kas iš kolegų kalbėjo apie. visų piliečių lygybę ir aš noriu pasakyti, kad aš pats pateikiau pakeitimą ir aš norėjau, kad tas, ta formuluotė liktų praneši, dokumente, tačiau mes turėjome ją, jos atsisakyti, ją išmesti. Bet pažvelgite į 15 kompromisinį pasiūlymą. Tas tekstas man atrodo, adekvačiai kalba apie visų piliečių ir visų žmonių lygybę. Aš norėčiau pasakyti, kad da, tos lygybės užtikrinimas nėra sąlyga uh, vertinant Bosnijos ir Hercegovinos galimybės suartėti su Europos Sąjunga. Čia aš noriu pasakyti, jums priminti, kad Bosnijoje kartais lygybės klausimas yra traktuojamas visiškai kitaip nei čia, šiame Europos parlamente. Kai kam Bosnijoje atrodo, kad lygybės užtikrinimas reikš, kad reikės sukurti trečią administracinį vienetą tą reikia labai aiškiai pasakyti, o aš manau, kad tai būtų nepriimtina. Todėl mes turėtume atsižvelgti į tokią lygybės traktavimą. Ir kai kas netgi gali pareikalauti autonomijos, pavyzdžiui, Respublika Srepska. Ir kadangi tai yra visiškai nepriimtina, aš manau, kad mes negalime pritarti nacionalistų požiūriui ir todėl aš siūlau Jums balsuoti už 15 kompromisinį pasiūlymą, kuriame yra parašyta, kad nesilaikoma tam tikrų konstitucijos nuostatų. Bet aš manau, kad mes negalime dabar neatsakingai įtraukti į dokumentą žodžius, kurie yra skirtingai traktuojami čia ir Bosnijoje ir Hercegovinoje. Man atrodo, kad tai būtų labai svarbu. Toliau aš norėčiau taip pat Jums pasakyti, ypač tiems, kas labai konkrečiai kalbėjo ponė Šuica. Viešojo erdvėje vartojama kalba. Apie tai kalbama 16 kompromisinėme pasiūlyme. Tai yra svarbus klausimas. Ir šiame kompromisinėme pasiūlyme yra paminėta, kad visos šalies kalbos turi būti vartojamos. Ir man atrodo, kad tai yra pakankamai gera formuluoti, uh, Iš tikrųjų, nėra gerai tai, kad e, žmonės negali gauti jiems reikalingos informacijos e, visomis jiems reikalingomis kalbomis. Tai yra aišku. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš e, viliuosi, kad rytoj balsuodami mes galėsime patvirtinti protingą, racionalią Europos parlamento poziciją dėl įvykių Bosnijoje Hercegovinoje. Ir aš manau, kad reikėtų galvoti pirmiausia apie piliečius, ne apie žmonės abstrakčiai, apie piliečius. Ir jei kalbėsime apie piliečius, tuomet mes galėsime uh, tinkamai viską suformuluoti. Dėkuoju visiems už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad rytoj balsavimas vyks sklandžiai. Aš tikiuosi, kad visos frakcijos pritars 15 kompromisiniam pasiūlymui, kurį aš pas pateikiau, suformulavau ir aš tikiu, manau, kad jis labai gerai atspindi šio dokumento dvasę. Dėkuoju. Telju. Ja ga molim da uzme slušalice. Norėčiau pradėkoti pranešėjai. Tačiau turėčiau pasakyti, kad nelabai gerai supratau jūsų užuominų apie kai kuriuos pakeitimus. Pone Šuica minėjo, kad yra normalu kalbėti apie konstitucinę Bosnijos Hercegovinos valstybės sąrangą. Todėl aš nelabai suprantau dviejų paskutinių komentarų. Baigdamas vis dėlto norėčiau konstatuoti, kad pasikėmė pažangos, rengiant šį, šią ataskaitą, joje atsispinti dinamiški pastarųjų metų įvykiai šioje valstybėje, ypač E, turint omenyje stabilizavimo ir asociacijos susitarimą. Manau, kad pažanga yra akivaizdi, o tai konstatuoti yra labai svarbu. Bosnija Hercegovina e, tikrai turi teisę bandyti įsėsti į Europos integracijos traukinį, kitaip jos atžvilgių būtų pasilikta nesažiningai. Labai svarbu skatinti uh, reformų procesus šioje valstybėje ir labai svarbu, kad Bosnijos Hercegovinos gyventojai suvoktų šią ataskaitą kaip paskatą tęsti reformas. Rytoj mes balsuosime dėl kompromisinių ir kitų pasiūlymų. Dėkoju pranešėjui Preda, taip pat dėkoju komisijos atstovams ir visiems šio posėdžio dalyviams. Rytoj pratesime darbą 9 val. ryto. ir po to balsuosime dėl